Ildiko, you ready? Can, can we, can we... Ildiko, ar jūs pasiruošusi? Noriu pasveikinti visus surinkusius į e, popietinį posėdį. Šiek tiek vėliau pradedame ir dabar keisimės nuomonėmis dėl pakeitimų. Svarstysime pakeitimus skirtus vidaus rinkos valdysenai 2015 2015 metų Europos semestro kontekste pranešėja yra Ildiko Gal Pelč. Noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą ir gal galėtumėte visų pirma pristatyti šį dokumentą. O kolegos, kurie nėra šešėliniai pranešiai, bet norėtų pasisakyti, prašyčiau informuoti apie tai sekretoriatą. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti šešėliniams pranešėjams ir kitiems kolegoms už bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą. Dirbame tikrai sėkmingai atsižvelgdami į tai, kad laiko turime nedaug. Terminai greitai sueis. Bet nežiūrint to, kolegos labai aktyviai dalyvavo ir pateikė 161 pakeitimą per gana trumpą laiko tarpą. Ir tai reiškia, kad ši tema yra tikrai svarbi. Kolegos mano mm, darbui skiria daug dėmesio. Dauguma pakeitimo atitinka mano e, pirminį požiūrį ir mano mąstymą rengiant šį pranešimą. dauguma kolegų sutarė dėl to, kad siekiant, jog bendroji rinka tinkamai veiktų, mums reikia daugiau nei vien tik tai teisinio, bent tik tai reformuoti teisinį pagrindą, mums reikia užtikrinti įgyvendinimą. Todėl turime išlikti labai atidus, šalindami kliūtis, spręsdami problemas Toliau užduotis. Reikia įvertinti Europos 2020 strategijos vaidmenį. Turime išsiaiškinti, kur pasiekta pažangos įgyvendinant šią strategiją bei taip pat nustatyti sunkumus bei e, pasitvirtinti politinius prioritetus. Norėčiau taip pat paminėti ir vieną, na, nemalonų dalyką. Man sunku suvokti, kodėl Europos komisija neparengė dokumento skirto vidaus rinkos integracijai, kuris būtų pridedamas prie metinės augimo strat... E, apžvalgos. Norėčiau žinoti, kodėl. Šiais metais ji neparengta ir kodėl šiais metais pasirinkta kitokia struktūra. Norėčiau, kad komisija paaiškintų, kodėl ji nusprendė pakeisti savo požiūrį šiais metais. Norėčiau teikti pakeitimą. Tikiuosi, kad jį palaikys kolegų dauguma ir ištaisyti šią situaciją. Dabar perinu prie pakeitimų. Džiugu, kad dauguma pakeitimų sutelkti į svarbiausias rytis. Konkrečiai į tas rytis, kuriuose yra augimo potencialas - paslaugas, tinklus ir skaitmeninė ekonomika. Pakeitimuose, kaip ir mano pranešime, akcentuojama jau pasiekta pažanga ir taip pat reiškiamas noras išnaudoti, pavyzdžiui, paslaugų potencialą. Vidaus, prekių vidaus rinka veikia. Vis dėlto ES turi užtikrinti šiame globaliai, vis globalėjančiame pasaulyje tinkamą uh, teisinį pagrindą. Džiaugiuosi tais pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti geresnį finansinio sektoriaus veikimą. Aš visiškai palaikau juos. Kolegos dirbantys šiame komitete pateikė pakeitimų dėl skaitmeninės vidaus rinkos. Daugumai jų galiu pritarti, nes manau, jog reikia visapusiškai išnaudoti potencialą, kuris egzistuoja šioje srityje. Tinklai išlieka svarbės rytimi, tai yra mūsų ekonomikos stuburas. Norėčiau pamanyti, paminėti energijos, transporto, e-komunikacijų sritis. jie draugė, šie sektoriai draugė su, sukuria 8,5 procentus pridėtinės vertės ir, ir, ir jos, jie atstovauja šbe, daugiau nei 6 procentus užimtumo. Skaitmeninis sektorius yra pagrindinis e, inovacijų, kūrybingumo ir produktivumo variklis. Pakeitimai skirti šiai konkrečiai temai, skaitmeniniai ekonomikai susilauks palaikymo. Gali tekti e, renkti kompromisinius pakeitimus, nes kai kurie pakeitimai dubliuojasi. Norėčiau išskirti kai kuriuos pakeitimus. Visų pirma, penkioliktasis pono Koferatį ir ponios Gutierės pakeitimas. E, Ten raginama e, dėkti reindustrializacijos politiką, parengti tokią politiką pagrindiniams sektoriams ir pasiekti politikos tikslų. Aš manau, kad šis pakeitimas nepriskirtinas mano pranešimo aprepčiai. Ir vidaus rinkos pridėtinė vertė šiuo atveju yra bejotina. Norėčiau susėsti su kolegomis dar kartą ir pakalbėti apie tai. Bet kol kas mano reakcija yra tokia, jog šis pakeitimas neįeina į mano pranešimo apriepti. Kitas pakeitimas, kurį norėčiau paminėti, apima svarbės rytį. Apie tai kalbėjome Strasbūre. Tai yra kova su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu. Manau, kad tai yra svarbu, bet e, dabartinė pakeitimo formuluotė nėra tinkama. Nes dėl to gali prasidėti politinės diskusijos ir tai galėtų potencialiai sukelti konfliktą tarp frakcijų. Nenorėčiau, kad pranešime būtų minimi konkretus politikai ar šalis. Toliau priemonių gyvendinimas skirtų kovoti su mokestiniu sunkčiavimu. Norėčiau pasveikinti pakeitimus, uh, pateiktus šią temą. Bet dėl, dėl visų kitų pasiūlymų šioje srityje man kyla bejonė. 42 ir 43 pakeitimas, norėčiau juos e, paminėti atskirai. Mm, žvelgiu problemą dėl to, kad šie pakeitimai yra dviprasmiški. Šiuo atveju Čia komisija raginama suteikti galimybę konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas pateikti nacionaliniams parlamentams prieš juos patvirtinam taryboje. Man atrodo, kad nacionalinių parlamentų dalyvavimas yra abejotinas. Ir vėlgi norėčiau dar kartą aptarti, padiskutuoti dėl šių pakeitimų. Dar, vienas, dar viename pakeitime e, prašome, prašoma kas ketvirtį teis, teikti ataskaitas. Man atrodo, kad tai kiek, šiek tiek per daug. Nemanau, kad tai būtų labai praktiška. Ir tai dar viena tema, kurią norėčiau padiskutuoti su šešėliniais pranešėjais. Taigi, ponė pirmininkė, tokia būtų bendra kai kurių pakeitimo apžvalga, kuriuos pateikė kolegos. Kaip jau sakiau, tuo tarpu bendrais brožais jie neprieštarauja mano bendrai pasirinktai krypčiai, išskyrus tuos, kuriuos ką tik tai pristačiau ir kuriuos reikėtų toliau padiskutuoti dar. Ir ačiū ir tikiuosi sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo. Ačiū. Sergio Gutierrez. Thank you very much. Sí, gracias, prezidenta, y gracias. Pon... Serdžio, ačiū pirmininkė, dėkuoju pranešėjai. Noriu padėkoti už visą darbą atliktą. Padėkoti už tai, kad viskas vyko geroje bendradarbiavimo ir koordinavimo atmosferoje. Visų pirma, noriu pasakyti, jog mes, Simko komitetas, turėtumėme priešintis uh, E, bandymams žengti atgal. Pirmą kartą Europos semestro kontekste nėra parengtas priedas, kur būtų pristatoma metinė e, augimo apžvalga. Manau, kad tai žingsnis atgal ir kad tą klausimą turėtume labai rimtai traktuoti. Uh, turėtumėme kreiptis į pagrindinį komitetą ir pas, pasiskusti dėl to, pareikšti, kad taip ne, neturėtų kartotis, taip, taip negali būti. Jok naujajame etape mums reikia, dabar mums reikia augimo ir darbo vietų kūrimo. Ir tas svarbus žodis augimas girdimas. Tačiau kaip pereiname prie konkrečių pažadų, turime kalbėti ne tik apie e, tolydų augimą, mums reikia kitokio augimo nei pastarai dešimtmetį. Ir tai aktualu kalbant apie e, bendrą vidaus rinką ir skaitmeninę rinką. Todėl egzistuoja prieštaravimas tarp to, ką komisija teigia ir to, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tas augimo strategijos, metinės augimo apžvalgos klausimas yra svarbus ir tai turėtume akcentuoti komitete, parlamente, nes vienintelė priemonė parlamentui, bet kokiai institucijai e, daryti tiesioginę įtaką politikai pagal Europos semestro Europos semestro kontekste galimybė e, apžvelgti galimas kliūtis yra tai. Ir pirmą kartą matome, kad, kad, kad nėra tos apžvalgos, negalime išsiaiškinti, ko neįvykdyta per praėjusių laikotarpį. Nes per metinę augimo apžvalgą mes pasitikriname, kokių klaidų reikėtų nekartoti, kokios buvo padarytos. Na, mm, girdime žinia apie tai, kad yra, pavar, kad yra nuovargis reformų įgyvendinime. Tačiau jį norime sukurti e, tikrai veikiančią skaitmeninę e, rinką, skaitmeninę ekonomiką, el, užtikrinti, suintensyvinti elektroninę prekybą. Tai, na, nepamirškime, kad kai kurios valstybės turėjo apkarpyti lėšas skirtas augimui, nes jos neturėjo jų. E, Europos semestro procesą komisija taip pat rimtai turėtų traktuoti. Aš norėčiau oficialiai dėl to, kad būtų oficialiai dėl to nusiskusta ir pareikalauta, kad ateitie taip nebesikartotų. Dėl pakeitimų, kurios vei, teikia frakcijos bendrai, dėl pereimo prie tikr, tikrai veikiančios skaitmeninės rinkos. Nekalbant apie tai, ką reiktų labiau akcentuoti, kuriuos dalykus vienus ar kitus, bendrais božys mes tikriausiai galime pritarti viskam ir sutarti, e, kai kuriuose pakeitimuose tarsi raginama e, sustabdyti rinkos plėtoti. Ta mes tikrai negalime pritarti. Norėčiau, kad parengtas pranešimas būtų rimtas, solidus, tvirtas, uh, Maničiau, kad mūsų pasiūlymai, kuriuos mes suformulavome, yra išdėstyti neblogai. Mes visų pirma norime peržiūrėti investicijų planą, Junkerio planą ir jį panaudoti, nežiūrint viso našumo, jį gyvendinant visų skirtų sumų, mes norime pašalinti kliūtis skaitmeniniai rinkai ir užtikrinti, kad investicijų planas užtikrintų e, jungčių atsiradimą elektros rinkoje. Tai, žinoma, aktualu, aktualu Europos pramoniai. Kartais per daug e, e skiriame dėmesį E, konkrečioms fiksuotoms įmonių darbo išlaidos, bet jei pažvelgsime į, į išlaidas energijai, kurias turi patirti įmonės, tai kartais jos viršyje atlyginimus. Daugelio piliečių atlyginimai sumažėjo, bet jeigu mes norime sukurti energijos rinką, tuomet reiktų sumažinti energijos kaštus, dėl, dėl ko mes prarandame konkurencinį pranašumą. Taigi reikia investuoti į skaitmaninę ekonomiką, į infrastruktūrą, kuri padėtų e, užtikrinti praktinę skaitmeninę rinką. Taigi turime daugiausia e, dėmesio skirti skaitmeniniai rinkai. ES e ir Junktinių valstijų skirtumai šiuo metu yra didžiuliai Mums reikia lengvai prieinamų, pigių galimybių, kurios taip pat užtikrinti, mums reikia užtikrinti lygias galimybės visoms MVI Europoje. Ir jei, nėra, jei nebus bendros skaitmeninės rinkos, jeigu mes nedėsime pastangų, kad jie atsirastų, tai to pasakmes pajusime visoje Europoje. Reikia kalbėti apie reindustrializaciją, tai bendras vardiklis Ir e, tai, kalbant apie tai, ga, ga, ta, galima priskirti daugybę pramonės sektorių. E, pramonė sukuria dalį BVP, tačiau pramonė, pramonės e, pramonė smunka Europoje ir skirtumas tarp Europos ir kitų pasaulio regionų yra 6 procentai. Jei nebus pramonės, mes nepasieksime rimto ekonomikos augimo. Ir kai kalbame apie reindustrializaciją, mes tą jau bandome įgyvendinti dešimtmetį, bet ar mes turime planą tam. Aš nekalbu apie tradicinės pramonės šakas. Yra daugybė būdų, kaip užtikrinti žmonėms darbą, susirasti darbo skaitmeninėje srityje, ateityje atsiras daugiau naujų galimybių, nišų, tačiau mes neturime strategijos ir šį klausimą būtina rimtai traktuoti. Taigi yra daugybė bendro požiūrio aspektų įvairiose komitetuose ir tai turėtume akcentuoti. Galiausiai reikia tobulinti verčių grandinę tais atvejais, kai, kai kalbame tarp valstybinį neveiklą, taip pat viešųjų pirkimų direktyva yra ypač aktuali mažoms ir vidutinėms įmonėms. Joms iškyla daug problemų, bandant suvokti, ką reiškia vieš, viešųjų pirkimų sutartis, jeigu, tas, jeigu tai, tas sutartis yra ne jų e, veikimo šalyje, ne jų gimtojo šalyje. 99 procentai MVI stengiasi panduoti tik viešųjų pirkimų rinką savo šalyje. Jos e, nedalyvauja viešųjų pirkimų rinkose kitose šalyse. Ir tai yra tikrai didelis praradimas. E, reikia iš, labiau pasigilinti į priekybos sutartis, nes reikėtų jas skatinti, remti, bet kartais tai gali sukelti problemų strategiškai svarbiems sektoriams. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai, padėkoti Jums už visas Jūsų pastangas. Manau, kad pranešimui galės pritarti dauguma komiteto narių. Ačiū už puikų darbą, už gerą bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad mes sėkmingai ištaisysime tą uh, komisijos klaidą, kurią aš pradžioje paminėjau ir kuri buvo padaryta. Ačiū. Ačiū. Aš pati esu EKR frakcijos šešėlinė pranešėja, išsakysiu keletą pastabų. Jau išsakiau savo frakcijos bendrą siekia užtikrinti, kad semestro tikslas būtų užtikrinti, kad valstybės narės keistusi pažangiosios praktikos pavyzdžiais ar kad tai nebūtų iš viršaus žemin primetami politiniai sprendimai. Taigi to lankstumo išlaikymas yra labai svarbus. Kriterijai gali būti naudingi, bet jie taip pat gali iškraipyti rinkas. Jie gali priversti rinkas pereiti į sritis, kuriuose nėra e, tų kriterijų, iškraipytis tais, kuriuose yra kriterijai. Todėl aktualu, kad visi taikomi kriterijai būtų lankstus. Taip pat turime nepamiršti konkurencingumo, apie tai kalbu savo 32 pakeitime. Ponas Antanas Guoga taip pat pateikė pakeitimų apie tai, apie uh, konkuren... konkuravimą pasaulinėme kontekste. Taip pat patikiau pakeitimų, kad nepamirštume geresnio siekio užtikrinti geresnį reglamentavimą. Džiaugiuosi pakeitimais, kuriuos daugelis mūsų teikia skaitmeniniam sektoriui ir energijos sektoriui. Tikriausiai čia reikės kompromisinių pakeitimų, ypač akcentuojant paslaugų sektorių ir jo naudą. Pateikiau pakeitimą dėl elektroninės prekybos, dėl kliūčių šiai, šiam sektoriui. Žinau, kad jūs kalbate apie intelektinės nusavybės teisės, bet tai aktualu visose sritise, ne, ne tik elektroninės priekybos. Todėl aš pasiūliau išbraukti šią nuorodą. Aš nieko prieš, kad būtų ta nuoroda, bet manau, kad intelektinės nusavybės teisės reikia ginti ne tik dėl ne, ne tik komercinių interesų vardan, bet ir platesnėme kontekste. Ir aš taip pat pas, pateikiau pakeitimus, kuriais siekiama užtikrinti vartotams pa, pasirinkimą, renkantis finansinės paslaugas ir produktus. Ačiū Jums už Jūsų darbą ir tikime sėkmingai bendradarbiauti su Jumis rengiant kompromisinius pakeitimus. Ir aš Pasižymėjau jūsų pakeitimus ir kolegų pakeitimus. Antanas išaldė. Viki. Ačiū, Viki. Aš pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį į pakeitimus, kurias patikė Aldė komanda. Mes e, čia išvelgėme nemažai savų prioritetų. Metodika, kuria būtų e, galima matuoti administracinės naštos mažinimą svarbu, kaip tai daroma. Ar yra sukurta metodika? Mano nuomonė yra labai svarbu matuoti. Reikia turėti tam tikrą mano minėtą e, barometrą. Tai ypač sudėtinga kai kurioms Europos e, MVI, nes administracinės naštos yra per daug. Šioje srityje galėčiau pateikti teigiamų pavyzdžių. Kai kurios valstybės narės yra šitą padariusios ir jų praktiką būtų galima perkelti į ES lygmenį. Tai būtų labai svarbus e, žingsnis, metodikos sukūrimas. Kitas e, svarbus aspektas - Europos semestro įgyvendinimas. Man atrodo, mes tai kartuosime nuolat, įgyvendinti e, tai reikia. Mes norėtume paformuluoti Europos parlamento rezoliuciją, kuri buvo parengta spalio 14 dieną Europos semestro. 43 pakeitimas perima to dokumento formuluoti ir aš tikiuosi, kad jūs galite jai pritarti. 43 pakeitimas Be to turime pripažinti, kad visapusiškai veikianti vidaus rinka yra gyvybiškai svarbi, kad užtikrintume investuotojų pritraukimą į Europą. Tai nebus kažkoks tai svertas. Mes turime sukurti gerai veikiančią bendrąją rinką. Toks yra mūsų tikslas. Ir investuotojai, e, ir, ir vartotojai yra E, jaučia bendrosios rinkos poveikį. Bet tuo pat metu ES programinėje politikoje reikia struktūrinių reformų, kad būtų atkurtas investuotojų pasitikėjimas. Taigi struktūrinės reformos, tai yra labai svarbu. ES turi išlikti konkurencingą pasaulyje. Ir skaitmeninis sektorius yra ta sritis, kurioje mes atsiliekame konkurencijoje kovoje nuo Junktinio Amerikos valstijų pirmiausia Čia mūsų prioritetas turėtų būti plačiajuostis ryšys ir 4G technologijų išplėtimas. 4G technologijų reikia visur. Be to, būtina pertvarkyti intelektinių savybių teisų sistemą, kad užtikrintume realią skaitmeninę bendrąją rinką. Dėl vartotojų rinkų reikia pažymėti, kad nors egzistuoja tam tikrų mechanizmų vartotojų teisėms internete apsaugoti, praktiškai jos nepasiteisina. ES turėtų sustiprinti savo pastangas, kad tos teisės būtų garantuotos. Kol ta problema išlieka, bus neįmanoma padidinti Europos elektroninės prekybos potencialo. Galų gale, aš manau, kad labai daug potencialo atsiveria susilaikmeninus viešasias paslaugas Europoje. Paprasčiausiai tą padarius e, viešoji administracija būtų veiksmingesnė, pigesnė ir pigesnė jos paslaugos būtų teikiamas greičiau. Ačiū. Dennis de Jong. Thank you very much. Dennis de Jong. Viki. Ir aš noriu padėkoti pranešėjai. Šis dokumentas jau taip labai geras. Mano indėlis per pakeitimus yra tik dokumento papildymas, aš esmės nepakeičiu. Labai didelė dalimi sutinku su visais, kurie kalbėjo apie skaitmeninės bendrosios rinkos svarbą. Aš pats e, nepateikiau daug pakeitimų tą temą, bet iš to, ką girdėjau e, apie vartotojų teisės, e, tai galiu tik pasakyti, kad kaip prioritetas tas rytis turi būti paremta. Dauguma pakeitimų yra susiję su tuo, kad vidaus rinkoje turi būti ne tik daugiau investuotojų, bet ir turime užtikrinti piliečių pasitikėjimą. O kokiagi padėtis dabar? Nedarbas, skurdas tai yra pagrindinės problemos, nuo kurių kenčia daugybė žmonių. Ir dėl to kyla grėsmė pasitikėjimui ne tik Europą, bet ir bendrąją rinką. E, matome, kaip protekcionistinės tendencijos kai kuriuose valstybėse narėse išriškėja būtent dėl augančio nedarbo. Labai svarbu išryškinti ir vidaus rinkos socialinį metmenį, neatsikratant nieko, kas e, e, sudaro vidaus rinkos pamatinius principus. Didžioji dalis iš to, ką aš pateikiau pakeitimuose, yra su tuo ir susiję. Ir e, manau, kad tie pakeitimai kalba patys už save. Jokių būdų jie nepateikia kažkokių revoliucingų idėjų Europos parlamentui, nes mano pasiūlyti pakeitimai išplaukia iš galiojančių teisės aktų. Vienintelis dalykas, kurį aš norėčiau šiek tiek plačiau pristatyti, yra susijęs su TTIP priekybos ir investicijų partnerysčių sutarties. Nesileiskime į bendrą diskusiją, e, ar reikalinga tokias sutartis ar ne, bet šiame komitete reglamentavimo mechanizmo požiūrių vykstantis dalykai yra labai svarbus. Aš e, žinau, kad neseniai buvo prikurta taisyklių, kurios e, turės būti svarstomas reglamentavimo bendradarbiavimo taryboje. Ten parlamento atstovų nėra. Ir kai prasidės dėrybos, e, valstybės tarnautojų ir komisija turės aktyviau reikštis kitos interesuotos pusės. Sustarimas su JAF turės būti pasirašytas, bet to yra kitų valstybių, kaip pavyzdžiui Kanada, su kuria sudarom panašus sustarimai. E, Parlamentas dažniausiai gali tik pasakyti taip arba ne, nieko daugiau. Ir tada ateityje mums nebereiks vidaus rinkos komiteto ir teisėkuros pasiūlymai galės būti svarstomi detaliau, nes mes iš esmės e, pasipriešinti negalėsim, negalėsim teikti jų pakeitimų. Kol kas iš komisijos negirdėjau jokių paaiškinimų apie tai, kaip e, tą darbą būtų galima kitaip suorganizuoti. Labai sudėtinga yra tada padaryti tą. Ta Nes jeigu Europos parlamentas turės e, tam tikrą svorį, tada ir Kanados parlamentas, ir JAF e, senatas norės prisidėti. Ir kaip vyks dėrybos, ar bus palaikomi santykiai tarp parlamentarų. Atsiveria e, labai platus veikimo laukas po tokią diskusiją. Ir aš manau, kad bus visai gerai, jeigu mes, e, kalbėdami apie vidaus rinkos įgyvendinimą, į tokius elementus atsižvelgime. Jeigu mes nežinome, kaip bendroji rinka ateitie bus organizuota, e, tiksliau, mes nežinome, kaip ta bendroji rinka bus organizuota, dėl to, kad komisija mums reikia pateikę pakankamai informacijos. Ačiū, Pascal de Bonks. Merci, Vicky. Euh, Je voudrais pas euh, ajouter à ce qui vient. Ačiū. Aš norėjau pridurti prie to, kas jau buvo išsakyta dėl TTIP sutarties ir dėl Europos parlamento gebėjimo reikštis tam tikromis temomis. Aš savo ruoštų irgi noriu padėkoti pranešėjai, pranešėjai už visą nuveiktą darbą. Ta prasme, matome, kad akivaizdžiai norima atsižvelgti į abiejų pusių interesus. Aš iškelsiu labiau fiskalinį klausimą, išsakysiu pastebėjimo apie fiskalinį suderinimą. E, pakeitimai, kuriuos mes pateikėme, e, jokių būdų neturi atspindėti politinių konfliktų tarp mūsų. Aišku, tos, e, tie ginčiai, tos diskusijos gali egzistuoti, bet aš stebėdamas e, diskursą su pirmininku Junkeriu, jis du kartus parlamente kalbėjo, e, supratau, kad viešojoje politikoje TTIP tampa pagrindiniu svarbiu elementu. Ir tai yra vienas iš Europos sus, nuomonių suderinimo šiuo klausimu e, elementų. Mes turim galvoti, kaip padėti investuotojams, kaip pritraukti privačių investicijų. Tas mums yra svarbiausia. Aš nenorėčiau, kad e, greitai būtų pradėta akcentuoti konflikto galimybę dėl fiskalinės konvergencijos. Aš esu įsitikinęs, kad e, turime sukurti pagrindinės priemonės, kurios leistų praktiškai gyveninti valstybių politiką. Taigi tai yra pirmas dalykas, kurį norėjau pasakyti. Kitas dalykas, aš esu pasirengęs tuos klausimus aptarinėti iš naujo, galvodamas e, apie pragmatinę pusę, o ne politinę pusę. Vis tik tai e, aš galiu pasakyti, kad ir politinių požiūrių aš galėčiau kalbėti, kadangi esu parlamentaras. Kiti pranešimo straipsniai aš jų detaliai neaptarinėsiu, bet darbo tvarkės Europa 2020 e, tikslai dar kartą tuose pakeitimuose yra pakartojami. Rinka negali būti bet kokia. Su jie yra siejama visa eilė kriterijų, kurie yra būtini, kad ta rinka, ta ekonomika galėtų aukti tvariai, subalansuotai. Be to yra aiškiai suprantama, kad privalu laikytis tam tikrų socialinių kriterijų, ekologinių kriterijų. Uh, E, jie yra susiję ir su vertybių, kuriomis pagrystas Europos projektas apginimu. Negalima tų vertybių atsisakyti, siekiant tiesiog tik tai daugiau konkurencingumo ir veiksmingumo. Aš pats manau, kad e, jokios ekonomikos e, plėtros ir tvaraus augimo uh, nebus, jeigu mes e, tiesiogiai galvosime tik apie efektyvumą ir sugebėjimą. Taigi tiek aš norėjau pasakyti. E, detaliau galėčiau kalbėti apie vartotojų apsaugą, apie tam tikrų grupuočių veiklą, su kuria Europos komisija galėtų žymiai aktyviau bendradarbiauti. Ir e, mes tik tai turėtume Europos komisijai tą priminti. Ačiū. Thank you. Dynamism. Dinamizmas. Puiku. Marija Grapinė mano sąraše. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Jeigu tai, prašom kelt ranką. Mulțumesc mult, doamna președintă. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasveikinti pranešėjai ir šešėlinius pranešėjus. Šis pranešimas labai sudėtingas bet mums labai svarbus. Bendrosios rinkos funkcionavimas apima viską. Jeigu šis pranešimas bus gerai parengtas ir bus pateikti geri pakeitimai, aš manau, kad susitarsime nepaisant mūsų politinių skirtumų. Susirenkame šiuose posėdžiuose todėl, kad norime ES bendrą rinką geriau reglamentuoti. Aš nesu šešėlinė pranešėja, aš esu tik eilinė šio komiteto narė, bet aš stengiuosi dalyvauti visur ir stebėti, kas dedasi, kad geriau suprasčiau, kas čia vyksta. Tai yra mano pirmoji kadencija ir aš tikiuosi, kad diskusijose galėsiu daug išmokti. Labai atičiai klausiausi šešėlinių pranešėjų ir norėčiau pateikti keletą klausimų. Kodėl, pavyzdžiui, pakeitimas dėl ataskaitų e, apie e, ypatingą padėtį kiekvienoje valstybėje e, yra jums nepriimtinas. Jūs sakėte, kad yra patiktas pakeitimas, kad pirmiausia tokios ataskaitos turi būti patiktos nacionaliniams parlamentams, o tik po to tarybai. Jūs turit mane suprasti, gal aš neteisingai vertinu šį pakeitimą, bet aš nelabai suprantu. Pasakykit man, kodėl taip yra. Galų gale aš esu buvusi ministrė, esu nacionaliniam parlamente buvusi narė. Mano valstybė teikdama tarybai turi susilaukti atstovaujamosios institucijos, tai yra parlamento pritarimo, ne vyriausybės, o parlamento. Taigi aš nemanau, kad kada ta ataskaita bus teigiama, kas ketvirtį ir panašiai neaišku, bet aš manau, kad bus gerai įtraukti nacionalinius parlamentus. Mes, Europos parlamentas, norime dalyvauti ir prašome tarybos ir komisijos. E, labiau mumis pasitikėti. Galbūt reikia naujos formuluotės. Dėl reindustrializavimo. Visiškai sutinku su tuo, ką kolega iš dešinės ar iš kairės, tiesą sakant, sakė. Bet prieš pradėdama dirbti Europos parlamente, aš girdėdavau žmonės kalbant, kad Europos Sąjungai e, trūksta pramonės atgaivinimo politikos. Jeigu mes prarandame pramonę, tai ką mes darysim? Pranešime apie tai nėra kalba. Aišku, tai neįeina tiesiog į šį pranešimą. Bet kur kitur, jeigu ne bendrojo rinkoje, mes galime atkurti pramonę. Galbūt reikia kitokios formuluotės, bet bent jau kiek aš įsivaizduoju, turi būti paminėtas reindustrializavimas. Ačiū, šis pranešimas tikrai yra sudėtingas. Aber vašku. Vašku. Ačiū. Aš pritariu kolegoms, kurie padėkojo pranešėjai už darbą. Man atrodo, kad jūs einate teisinga kryptimi. Labai trumpai apibendrinsiu E, jau išsakytas mintis, e, bandysiu susintetinti jas porą sakinių. Kad Europos semestras numatytų bendrosios rinkos e, vientisumą ir tvarumą visoje Europos Sąjungoje, būtina išskirti dvi svarbes temas. Visų pirma, gero teisės akto neužtenka. Reikia, kad tas teisės aktas būtų veiksmingas įgyvendinant plačiaja prasme. Aš manau, kad e, pirmiausia e, būtina kalbėti apie e, skaitmeninę rinką. Kuo labiau mes sieksime skaitmeninės rinkos, tuo mažiau bus poreikio kitas rinkos dalis reglamentuoti. Teisinis efektyvumas elektroninėje rinkoje yra labai svarbus teisės susijusios su skaitmeninė rinka pirmiausia yra aktualios stambiosioms įmonėms, o labai mažos įmonės, vidutinės įmonės ir vartotojai yra e, ekonomikos jautroji pusė, o bendroji rinka ir jos augimas didelė dalimi priklauso nuo visų rinkos veikėjų, ar tai būtų smulkios įmonės, ar tai būtų vartotojai ar stambios įmonės. Aš manau, kad e, labai svarbu tą pabrėžti. E, bendrosios rinkos ne visa, potencialo ne visapusiškas išnaudojimas e, yra nenaudingas visoms vartotojų grupėms. Taigi, kai kalbam apie rodiklių, kriterijų nustatymą, jie turi atspindėti visų rinkos veikėjų poreikius ir veiklą. Mes komitete turime pabrėžti, kad e, privalu turėti teisės, jeigu nėra laikomasi tam tikrų įsipareigojimų. Aš tikiuosi, kad sugebėsime susitarti tarpusavyje dėl pakeitimų ir dėl šiek tiek išsiskiriančių nuomonių. So, um, I don't see any other speakers. Nematau daugiau prašančių žodžio, galbūt norėtų pasisakyti pranešėją. E, Pone pirmininkė, dėkoju. Norėčiau paklausti komisijos atsakyti į mano klausimą apie ataskaitą apie bendrąją rinką, kodėl nebuvo pateikta šitą skaitą kartu su nacionalinėmis ataskaitomis. Dėkoju, panas Morčius komisijos, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Prieš atsakydamas į klausimą dėl integracijos ataskaitos, norėčiau pasakyti, kad komisija teigiamai žiūri į šį pranešimą ir e, mano, kad tikrai gerai, kad mes norime pagilinti bendrąją rinką. Komisija ruošiasi darbo programą 2015 metams ir dar nebaigėme to darbo. Mes turime gilinti bendrąją rinką, tos pačios sritys būtent yra ir aktualios komisijai. Viešieji pirkimai, e, prekės, e, paslaugos ir taip toliau. Taigi mes šis sritis aptarinėjame. Įgyvendinimas, žinoma, yra dar vienas svarbus aspektas, taigi Kalbame ne tik apie pažydimo procedūras, bet taip pat ir apie tai, kad įmonės turi žinoti, kokios yra jų teisės, kokios taisyklės taikomos, tap, e, kokios yra skaitmeninės priemonės, kalbant apie e, e, daugia šalį bendravimą. Taigi skaitmeninė technologija yra tikrai, duoda tikrai naudos mažoms ir vidutinėms įmonėms ir bendrai rinkai. Dėl klausimo, dėl integracijos ataskaitos ne, tos ataskaitos šiuo metu nėra, bet mes ten nėra, nemanome, kad tai yra žingsnis atgal. Vis tiek komisija mano, kad bendroji rinka yra svarbi. Pažiūrėjus į metinę augimo ataskaitą šiemet, palyginus su ankstesnių metų ataskaitomis, pamatysite, kad dabar daug, daugiau svarbos suteikiama bendrai rinkai tiek kalbant apie tai, ką reikia daryti Europos lygių ir nacionalinių lygių. Taigi dabar mes žiūrime daug ambicingiau ir e, daug išsameu ir yra uh, e, išsameu aptariamos spragos. Taigi Europos semestras uh, tikrai uh, gali būti tobulinamas uh, ir gali būti gerinamas konkrečios šalims uh, skirtos rekomendacijos. Uh, Taigi nemanau, kad prioritetų ir nėra, kad prioritetų nepakanka. Na, o dėl tos ataskaitos buvo nuspręsta, kad naujoji komisija neįtrauks jos todėl kad mes norime peržiūrėti būtent būdus, metodus, kaip mes pateikime ataskaitas apie bendrąją, apie bendrąją rinką. Mes turime skirtingas e, ataskaitų teikimo priemonės, turime scoreboard, lentelę ir įvairiausių ataskaitų rušių. Mes informuojame būtent taip apie bendrus rinkos veikimą. Mes manome, kad šios metodus reikia peržiūrėti ir parinkti geresnį būdą, geresnę metodiką. Taigi dabar būtent tai ir darome ir tikimės, kad 2015 metais, kuo anksčiau, mes jau parinksime tinkamą, tinkamą priemonę teikti ataskaitoms. Prašau, kalbėkite lėčiau, sako pirmininkė. Na, aš jau baigiau savo pasisakymą. Taigi, mes e, ne, ne, neturime minėję, kad nereikia ne, ne, skirti svarbos ataskaitų teikimui, ne, tiesiog norime, kad būtų tos ataskaitos teigiamus kuo geriau. Tai padarysime 2015 metais. Dėkuoju. Prašau, žodis pranešėjai. Dėkoju už paaiškinimus, dėkoju komisijai. Na, žinoma, manau, kad e, jeigu yra, e, jeigu yra svarbių dalykų, jo, jų negalime pamiršti ir e, turėtume dar ir labiau padidinti, sustiprinti tuos elementus. Manau, kad jeigu mes manome, kad kuri nors tema yra prioritetinė, turime tai ir parodyti, turime tai parodyti augimo ataskaitoje ir tuomet bus akivaizdu, kur yra prioritetai. Svarbu, kad tai būtų aiškiai įvardinta ir kad nereikėtų ieškoti tarp eilučių. Kadangi integracija yra labai svarbus aspektas, na, integracija neatitinka įgyvendinimo. E, tai yra daug svarbesnis dalykas, e, integracija yra daug svarbesnė. Taigi dėkoju už e, indėlį, dėkoju šešėliniams pranešėjams, už jų nuomonės. Aš pritariu didžiai daliai nuomonių ir komentarų ir, kaip minėjau, man pasisekė, kad pakeitimai tikrai atitinka ir mano pačios mintis ataskaitoje. Taigi, man bus nesunku parengti kompromisinį pasiūlymą ir tikiuosi, kad tas kompromisas šiais kuo geresnis. Na, dar yra šiek tiek temų, dėl kurių gali kilti nesusipratimų. Galbūt man nepavyko tinkamai paaiškinti savo pozicijos dėl jų. Kalbant apie pono Guogos e, pakeitimą, mes e, pritarėme didžiai jo daliai, pritarėme taip pat ir ponios gratinį pakeitimui. Bet e, esmė yra ta, kad nacionaliniai parlamentai turėtų e, savo atsakomybę prisijimti. Norime, kad jie taip pat dalyvautų procese, Ir posėdžių metu susidaro įspūdis, kad e, jie neprisima atsakomybės e, dėl tų ir nenori įgyvendyti tų konkrečių kokioms šalims skirtų rekomendacijų. Taigi svarbu, kad nacionaliniai parlamentai būtų įtraukti į veiklą. Na, o metodai, dėl metodų, kurie minimi pakeitime, dėl jų negaliu visiškai e, sutikti. Na, bet dėl, iš, dėl jūsų patikimų minčių, iš esmės, turinio aš e, pritariu. Na, o dėl tų ketvirčio ataskaitų Negaliu pritarti jums, dėl kad ketvirtis yra tikrai labai trumpas laikotarpis ir kyla pavojus, kad mes tiesiog turėsime renkti vieną ataskaitą po kitos. Na ir visiškai neturėsime konkretaus pagrindo, e, negalėsime konkrečiai rinkti duomenų ir stebėti pažangos. Uh, Galbūt reikėtų to IT e, kompi, mm, informacinės technologijos e, pamato. Nežinau, ar ketvirčio ataskaita, kurią rekomendavo e, komisija, yra įgyvendinamas sprendimas, e, kalbant apie tas konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas. Aš į šį aspektą žiūrėčiau šiek tiek atsargiau, bet žinoma, esu pasirengus išklausyti pasiūlymų. Dėl pono Pascal Duran e, pasiūlymo aš pritarčiau e, jums dėl mokesčių vengimo, mokestinio sukčiavimo. Manome, kad tikrai, manau, kad tikrai galima tokias formuluotės pasitelkti, bet e, vis dėlto turėtume vengti politinių niuansų, nes nežinia, ar tai sustiprintų ar susilpnintų mūsų tekstą. Taigi galbūt reikėtų sušvelninti formuluotę kuo labiau. Manau, kad mes tikrai rasime kompromisą. Taip pat pritariu ponui Rockford. Teisės aktas tikrai turi būti ir geras, ir veiksmingas. šis rytis, e, gaminiai, produktai vystosi labai greitai, todėl teisės aktai turi būti priderinami prie pokyčių tam, kad būtų išvengta kliučių bendrojoje rinkoje, tam, kad nebūtų ten jokių um, didelių spragų. Taip pat norėčiau um, pabrėžti komisijai, kad uh, atsižvelgsime jų pasiūlymus. Taip pat e, norėtume paprašyti kitų šešėlinių pranešėjų parengti savo bendrąją poziciją. Tai galima padaryti e, prašymų komisijai arba pakeitimo forma. Na, mums nesvarbu, kokia forma tai bus padaryta, bet es, svarbu yra, koks viso to būtų turinys. Dėkuoju pirmininkė, taigi aš pasirengusi tobulinti šį tekstą ir siekti kompromiso. Dėkoju. Aš pakartosiu tai, ką sakiau šį rytą. Dėl keitimosi, informacijos keitimosi tarp kolegijos, komisijos kolegijos ir pirmininkų e, komitetų pirmininkų. Ponas Katainen pabrėžė, kad reikia gilinti bendrąją rinką E, reikia didinti įgyvendinimo veik, veiksmus, juom tai yra prioritetai. Ir vienas iš komentarų buvo tai, kad mes būtent ir stengiamės pagerinti e, semestro stebėjimą, bet Katainen apie tai nieko neatsakė. Tai nežinau, ar jis tai reiškia, ka, e, tai nori pasakyti, kad tas stebėjimas turėtų būti daromas kitaip. Jeigu jis norėtų tai pasakyti, mes norėtume išsiaiškinti, kaip tai bus daroma. Kai šį rytą su juo, kai šį rytą aš kalbėjau ir pristačiau būtent vakar dienos diskusijas, sakiau, kad koordinatoriai turėtų aptarti, kaip reikėtų tikrinti įgyvendinimo veiklą. Tokia būtų, toks būtų apibendrinimas e, diskusijų. Išklausėme komisijos ir, ir pranešėjos nuomonių. Taigi galbūt turėtume stebėti e, šias sritis ir manau, kad tikrai turėtume dar dėti daugiau pastangų. Na, galbūt koordinatoriai dar apie tai norės pasakyti vėliau. Dėkoju. We're going to swap chairs at the moment. Catherine. Perduosiu žodį Katrin Steiner, todėl kad aš esu pranešėja kitų klausimų ir man tikrai būtų lengviau, daug lengviau dalyvauti postėje, jeigu nereikėtų jam ir pirmininkauti. Thank you, uh, madam. Dėkoju. Dabar, ponia pirmininkė, klausys pristatymo, būtent tos ataskaitos, už kurią jie atsakinga. Taigi, mes dabar perėsime prie ataskaitos apie asmenų apsaugos priemonių. Pranešėja yra Vicky Ford. Nežinau, galbūt Vicky norėtų pasakyti prieš komisiją, suteikiant žodį. Taigi, žodis komisijai. Uh, pristatysite poveikio vertinimą. Dėkoju, laba diena. Dėkuoju iš tai, kad man, mums suteikėte galimybę pristatyti e, poveikio vertinimo ataskaitos santrauką. Šis poveikis, e, poveikio vertinimas buvo skirtas asmenų apsaugos priemonėms. Visų pirma, e, kaip buvo atliktas šis poveikio vertinimas? Mes atlikome dvi išorinės studijas, du tyrimus. Taip pat mes pravedėme viešas konsultacijas ir rezultatų ataskaitą paskelbėme viešai. Taip pat Norėčiau pasakyti, kad gavome 77 atsakymus e, konsul, viešųjų konsultacijų metu. 27 procentai buvo iš įmonių, 18 procentų iš pramonės ir federacijų, 22 procentai iš piliečių, 14 procentų iš nacionalinių institucijų ir 20 procentų iš notifikuotųjų institucijų standartizacijos institucijų. Viso proceso metu Aš galiu žinoma atsiųsti visą tai raštu. 27 procentai buvo būtent atsakymų iš įmonių. 18 procentų iš pramonės ir federacijų, 22 procentai, 21 procentas e, atsakymų buvo gauta būtent iš piliečių, 14 procentų iš nacionalinių institucijų, valdžios institucijų ir 20 procentų notifikuotojų ir standartizacijos įstaigų. Viso proceso metu buvo vedamos diskusijos asmenų apsaugos priemonių direktyvos kontekste, su asociacijų, pramonio asociacijų, vartotojų, valstybių narių, standartizacijos institucijų atstovais ir taip toliau. Pasiūlymas buvo patvirtintas šių metų kovo 27 dieną. Pagrindinis klausimas, kuris buvo aptariamas, kurį, kurį analizavome vykda, vykdydami e, šį tyrimą buvo PPE klasifikavimos pakeitimas, pakeitimas tam tikrose techninėse nuostatose su, e, šių asmenų apsaugos priemonių direktyvos suderinimas su nauja teisės aktų sistema. Taigi mes pasitelkėme tą naują teisės aktų sistemą, turime prie jos prisiderinti ir mes konkrečių pakeitimų nepasitelkėme, todėl nepritaikėme, todėl poveikio vertinimas, mm, poveikio vertinime nebuvo numat, nustatyta didelių sunkumų ar didelių, e, didelės e, finansinės naštos įmonėms. Toliau vertinome mm, taikymo sritį. Todėl, kad Anksčiau egzistavo tam tikrų išimčių. Tos išimtys buvo e, skirtos e, indų plovimo pirštinėms. Buvo prašoma įtraukti į reglamentą būtent ir šiuos produktus, šiuos gaminius, todėl kad lyginant su esančia direktyva, kuriai jau 25 metai, Tiesiog tai pasidarė svarbi rinka. Ir rinkos priežiūros institucijos ir vartotojai negali atskirti būtent ar tas produktas yra privačiam naudojimui ar profesionaliam naudojimui, todėl kad tos pirštinės yra e, tos pačios spalvos, taip pat atrodo. E, Dydžiai skirtingi yra, galima jų nusipirkti prekybos centruose, todėl buvo nuspręsta atsižvelgti ir šiuos pramonės gaminius. Mums problemų kyla taip pat ir kalbant apie kitus gaminius. Mes turime omenyje statistiką apie mm, nelaimingus atsitikimus. E, valstybės narės vis dėlto tų duomenų nerenka. Taigi tokių duomenų tiesiog nėra. Mes stengiamės apklausti valstybės narės. Vienoje valstybėje narėje buvo nu, nustatyta, kad 150 tūkstančių nudegimo atvejų buvo užregistruota. Uh, bet tiesiog e, vartotojai naudojo reikalavimų netitinkančius gaminius iš tiesų, dėl to ir buvo tie nudegimai. Taip pat e, mes neturime daug duomenų apie nelaimingus atsitikimus darbe, vis dėlto nėra duomenų apie tai, ar buvo naudojama apsauga, asmeninė apsauga. Ruošiant poveikio vertinimą mes e, bendravome su gamintojų e, atstovais ir aptarėme šią problemą. Klausime jų, ar tai yra, pro, ar tai yra problema. Jie atsakė, kad neigiamai, nes e, šiuo metu gamintojai, kurie tiekia šiuos produktus ir Jie, jie atitinka apsaugos reikalavimus, jie laikos apsaugos reikalavimų, taigi nėra papildomų išlaidų. Bet jeigu gamintojai siūlo produktus, kurie turi apsauginę funkciją, bet iš techninės perspektyvos žiūrint tos apsaugos, apsauginės funkcijos tas gaminys neužtikrina, Tuomet tokie gamintojai turi ištaisyti tuos gaminius ir tai gali kainuoti 10-15 procentų, e, gali gaminio kaina dėl to didėti 10-15 procentų tam, kad galėtų apsaugą užtikrinti. Pirštinių rinkoje yra daug importuojamų e, gaminių. E, Mes vis dėlto neturim specifinių duomenų. E, e, visa e, pirštinių rinka Europoje yra 1,5 milijardai eurų, o mūsų gamybos, mūsų pagamintų yra maždaug 6 milijonai eurų. Na, o dėl įtraukimo į sąrašą e, kai kurių gaminių, kuriems taikoma griežčiausia kritities vertimo procedūra, reikia atsižvelgti į situaciją, e, nes yra tokių gaminių, kurie yra, yra m, mm, apsaugoti atsižvelgiant į pavojų gyvybei. Čia kalbame apie atsparę, ypač atsparę e, apsauginę aprangą, pavyzdžiui, kuri atlaikytų e, fizinį sužeidimą. Taip pat e, sveikatą žalojantis triukšmas. Kalbant apie tai, mes norėčiau kai ką patikslinti. Žmonės ne, ne iki galo supranta, apie ką čia kalbama. Žmonės maišo reikalavimus keliamus triukšmui ir, ir patį triukšmą. Kalbame apie žalingą triukšmą čia. E, ausų e, kaištukus e, kurie yra skirti darbui. Tai ne tas pats, kas, pavyzdžiui, oro lėktuvose naudojamas panašiai įranga. Šiems gaminiams turėtų galioti trečioji kategorija atitikties sertifikato reikalavimas ir todėl reikia e, užtikrinti, kad ta įranga būtų tikrai atspari ir patikrinta. Apžvelgus atsakymus, kurių sulaukėme, darome išvadą, kad dauguma įmonių, dauguma Europos firmų turi kokybės vertinimo ir kokybės užtikrinimo sistemas ir susijusios išlaidos čia yra minimalios. Žinoma, jeigu kokybės užtikrinimo sistemos nėra, tuomet tuo atveju kaštai bus didesni, nes reikės tą kokybės užtikrinimo sistemos dėgymą pradėti nuo nulio. Ir, ir, ir tai gali kainuoti keletą tūkstan, tūkstančių, kelių tūkstančių eurų. Toliau mes išnagrinėjome tris techninius reikalavimus, kuriuos gamintojai e, privalo įgyvendinti Ir ką sužinojame įgyvendindami direktyvą yra tai, kad šie trys techniniai reikalavimai arba praktiškai neįgyvendinami yra arba nenaudingi vartotojams. Todėl buvo pasiūlyta juos atsijimti Taigi tai reiškia, kad gamintojams susiję kaštai ir notifikavimo, atitikamoms agentūrams taip pat susiję kaštai sumažės. Ir nes išbraukiami šie trys gana detalūs reikalavimai. Toliau direktyva direktyvą pavertus reglamentu visų pirma gamintojai, gamintojams nebereikės įgyvendinti, paisyti 28 skirtingų sistemų, bandyti visomis jomis susiderinti, bet atsiras vienas visur galiojantis teisės aktas, vienas tekstas ir Mes taip pat užtikriname subsidiarumo principo įgyvendinimą. Taigi tai yra techniniai, kalbame apie techninius reikalavimus, kurie turi būti vienodi visur Europos Sąjungoje. Ir visi valstybės organizuodamos darbą šioje srityje privalės laikytis kito teisės akto ir tą patį turės daryti ir atsakinga institucija. Ir čia reglamentas niekaip nesikiša, ne, nepažydžia valstybių narių kompetencijų. Vienintelis dalykas yra tai, kad numatomi techniniai reikalavimai, kurie turi nepasikeisti, išlikti tokie pat, jeigu yra perkeliami, yra perkeliami nacionalinė teisė. Ačiū. Ir esu dabar pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ar ką nors paaiškinti, jeigu kas nors neaišku. That, uh, um, rapporteur, want... Ačiū. Kreipiuosi pranešėjai, ar norite ką nors pakomentuoti? Ačiū. Taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais buvome susitikę vakar. Uh, saugos reikalavimai tokiems gaminiams kaip e, apsauginės neperšaunamos lemenės yra tikrai svarbus ir šis teisės aktas užtikrins, kad e, importuoti įvežantis tokius gaminius iš kitų šalių, iš uh, trečiųjų šalių į Europą privalės laikyti tų pačių reikalavimų kaip ir gamintojai Europoje. Ir tai tikrai naudinga. Norėjau tą akcentuoti prieš pradėdama, prieš užduodama klausimus. Turiu keletą klausimų. De, atitikties, dėl atitikties deklaracijos. Kaip suprantu, praeitie gamintojas privalėjo tik turėti atitikties deklaraciją. Tačiau dabar kiekvienas iš tų kiekvienam gaminiui reikės turėti atitikties deklaraciją ir tikriausiai čia bus nemažai darbo, nes jie gali būti e, skirtingomis kalbomis parengti. Taigi, kalbant ir apie, mes apie tai kalbėjome ir lyno kelių įrenginius ir, ir kalbėdami apie dujinius, dujinį kurą naudojančius įrenginius, kiek tai kainuos, ar jūs e, domėjotės, kiek tai kainuos ypač pigesnių gaminių atveju, kiek kainuos tos deklaracijos įgyjimas. Kaip su ES tipo patvirtinimu, jis galios tik penkis metus ir po to jį reikės atnaujinti. Tai reiškia, tai yra tai įneša neiškumo gamintojams, ar jūs apmastėte galima poveikį tokios situacijos dėl, toliau dėl skirtingų įrangų rūšių kategorijų. Čia kalbame apie tris skirtingas kategorijas ir atsižvelgiant į tai, kaip kai, kai, kai, ko, kokiu mastu to, ta kategor, pagal tai, kokia svarbi ta įranga gyvybės užtikrinimui. Pavyzdžiui, gelbėjimosi liemenė, jeigu ji gali padėti nenuskesti, galbūt iš antros kategorijos jį, atrodo, kad iš antros kategorijos jį perkelta į trečiąją. Ar, ar tai nesusilpina tokio gaminio svarbos, ar jūs apie tai e, toliau plūdurų E, grupė plūdurų, kaip, kaip gelbėjimosi priemonių pro, produktų grupė. Ar nematote, kad tai turėtų būti antros, o ne trečios kategorijos gaminys? Ar, ar nagrinėjote tą klausimą toliau? MVI. Ačiū už pradžia, pradžioje pateiktą bendrą suskirstimą. Norėčiau daugiau uh, išgirsti apie įmonės, apie jų atsakymus. Jūs sakėte 77 atsakymus, sulaukėte iš 27 įmonių. Poveikio vertinime kalbama apie daugmaž 4 tūkstančius įmonių, gamintojų įmonių. Ir dauguma tų mažų ir vidutinio įmonių, ypač apsauginių e, apsauginės aprangos rytyje dirba. Jūs sakote, kad susiję joms kaštai dėl gyventinimo bus nedideli, bet kaip žinome, kad kai kuriuose sritise bendrai veikia ir juose dominuoja tik tai mažos įmonės. Noriu paklausti, kurie konkrečiai sektoriai dalyvauja, ypač ir kaip čia, kaip viskas pasikeis padidinus aprepti rankų nudegimai, kaip žinome, žmonės nudega, rankų nudegimo atvejų yra daug, pavyzdžiui, vienoje konkrečioje šalyje net 1500 atvejų. Kaip situacija turėtų keistis, jei bus pradėta naudoti nauja ap, e, apranga, įranga. Apie tai akcentuoja mūsų dokumentų skyrius. E, plovimui skalbimui skirtos pirštinės. Minėjote, kad iš 21 atsakovo dalyvavusio apklausoje 18 nurodė, kad jiems nereikia tokių pirštinių. Ar domėjotės kaštų skirtumais? kalbant apie e, pramon... Jeigu vartotojai pirks tuos gaminius asmeniniam naudojimui, ar tai nebus per, per didelės išlaidos, ar tie gaminiai nepasidarys per brangus, lyginant su tuo, kiek, pavyzdžiui, pramonės atstovai mokės susigydami tas prekes naudojimui. Jūs taip pat sako, nurodote, kad bus taikoma išimtis amatininkų pagamintiems gaminiams, pavyzdžiui, rankų darbo pirštinėms. Tačiau aš tokio Tokios nuorodos neradau pačiame direktyvos tekste, kai tuo tarpu anksčiau galiojusioje direktyvoje Kodėl, kodėl žemėtis, kodėl būtent minimi tie rankų darbo gaminiai, nežinau, ką tai reiškia, bet jie yra tik konstatuojamosios dalies punktuose, bet ne tekste čia man stinga iškumo. Now, okay. Dabar suteiksime galimybę šešėliniams pranešėjams pasakyti. EPP frakcijos vardu ponas Arnold. Manau, kad komiteto nariai pritars mm, tam mm, minčiai, jog tai yra tinkamos ir naudingos priemonės, nes žmonės, kurie susiduria su papildoma rizika savo darbe, e, bus labiau apsaugoti, o gamintojam papildoma našta nesukūriama. Ir tai tikrai geras rezultatas. Vakar dieno šešėlinių pranešėjų susitikime e, jau buvo iškelti kai kurie klausimai, bet aš norėčiau grįžti prie kai kurių e, aspektų. Šalia klausimų, kuriuos jau uždarė, uždal, uždavė komiteto pirmininkė terminai, darbų tvarkaraštis penktajame priedė šeštajame straipsnė antrame punkte. Yra numatyta, jog sertifikatas turėtų galioti šešeris metus. Todėl noriu užduoti klausimą. Kaip bus tuo atveju, jei išduodamas sertifikatas, o ir jo galiojimas nepasikeičia? Jei kas nors nori pakeisti tą laikotarpį ir gamintojas, jeigu gamintojas bando išspręsti iškilusias problemas, kaip bus su tuo penkių metų terminu, kuris yra įrašytas jūsų teisės akto pasiūlymą. Ar jūs klausėte, ką apie tai mano gamintojai? Ar jiems priimtinas tas penkerių metų laikotarpis? E, taip pat apsauginė, asme, e, e, personalinė apsauginė įranga, kuri specialiai gaminama. Tai, tai dar viena gaminių kategorija, priskirt, jie priskirtini antrai kategorijai. Kad galėtume sureaguoti į į raginimus užtikrinti didesnį saugumą, jei E, specialiai mm, kon, kon, indivi, pagal individualų užsakymą gaminama tokia įranga, ar galime ją priskirti antrajai kategorijai? Taigi, jeigu priskirsime antrajai kategorijai, iškyla rizika, jog rinka tokių pagal individualų užsakymą pagamintų priemonių pasiūla rinkoje bus didžiulė ir jos bus paskirtos antrai kategorijai. Toliau taip pat reikalaujama, kad gamintojas pateiktų savo adresą ir padarytų tai raštu. Kodėl šiais interneto naudojimo laikais vis dar yra būtina. Septintas straipsnis ant, antras punktas. Minimas demonstravimas. Ką jūs turite omeny? Aš noriu pasiklausti, kad, kad tikrai suprasčiau. Pone Vestfal. Ačiū. Aš atsiprašau, aš užkimusi. Ne visada mano toks balsas, ir, bet tikiuosi, kad po kalėdų pasveiksiu. Ar aš teisingai supratau, kreipiuosi komisijos atstovo pasisakymą dėl e, or, darbui su orkaitėmis skirtų pirštinių. Nurodoma, kad 20 procentų uh, 20 procentų reikės padidinti e, tų pirštinių kainą, e, tačiau nėra tiek daug gamintojų gaminančių tokias pirštinės. Na, jeigu nusidegini, tai tikrai skauda. Ir, ir ta situacija šiuo atveju ta pati ir Vokietijoje, ir kitose šalise. Dauguma nelaimingų atsitikimų įvyksta kai jautiesi saugiausiai. Pavyzdžiui, kai atlieki kažkokius būtinius darbus. Aš tai aš tikrai nesuprantu to. Galbūt būtent dėl to išauks e, skeptiškas požiūris į Europą, į parlamentą, į komisiją, prieimus visas šias taisyklės. Aš pati daug gaminu namie, naudoju įprastinę orkaitę, joje temperatūrą galima nustatyti nuo 100 iki 270 laipsnių Celsijaus. Ir jei atidarai orkaitę, iš jos kil, plūsta garai, na tai gali būti nepatogumo šaltinis. Tačiau tos prištinės skirtos orkaitėms apsaugo rankas, kuomet reikia kažką ištraukti iš, iš orkaitės. Ir, ir tos prištinės skirtos ne tik moteriams, bet ir vyrams, nes jiegi gamina. Manau, kad ši diskusija dėl asmeninių e, apsaugos, apsaugi, apsauginės įrankos yra tikrai naudinga, nes mes siekiame apsaugoti žmonės, nagrinėdami tokius teisės akto pasiūlymus kaip šis. Ir, ir mm, mums ES, ES parlamente ir tenka tokia užduotis, tai tai mūsų pareiga. Negalime e, sumažinti saugumo arba aukoti saugumo vien dėl to, kad tai brangiau kainuoja. E, Aš domėjos, domėjausi pranešimu, kurį rengėme dėl e, automatinės stabdymo sistemos reikalavimų motociklams. Me, mums nereikia to ABS, nes jis yra per daug brangus. Tačiau po kelių metų diskusijų, po visų trišalių dialogo dėrybų priėmė išvados, kad automatinė stabdymo sistema įrengta motocikluose tikrai išsaugoja uh, padės išsaugoti žmonių gyvybės. Ir čia susidaro panaši situacija. Prašau jūsų remtis faktais, viską tinkamai apsvarstyti, o į pranešėją kreipdamasi noriu pasakyti, jog mane ypač domintų visų numatomų darbų tvarkaraštis. Vokietijos spaudoje e, šalies ekonomikos reikalų ministras paminėjo Jungtinę karalystę teikdamas, kad komisija visai e, nusivažiavo. Ir mes turėtume vengti tokių situacijų, kurią aš ką tik pristačiau, vengti e, situacijų, kurios gali pakengti parlamento įvaizdžiui. Mums reikia darbų kalendoriaus. Žinau, kad turime svarstyti ir kitus pranešimus. Manau, kad tuos susijusius pranešimus turime klausyti, išklausyti drauge. Ačiū. Eh, and... Dėkui. Aš e, pasivečiau darbos varkė, suteiksiu Karin tau šiek tiek vėliau žodį. Mes. Ponas Rošfor. Prieš pradėdamas aš norėčiau išsakyti liūdną žinę, kurią ką tik sužinau. Ką tik mirė buvęs Europos komisijos narys Jacques Barrault. Jei dėklystų, jis buvo Prancūzijos komisaras prieš Michelį Barnier. Man labai liūdna, aš įsivaizduoju, kad jums taip pat, nes jis buvo ir asmeninis, ir politinis draugas, jis labai tvirtai gynė Europos idėją. Norėjau e, išsakyti mintį, išsakyti tą naujieną, mirė, mirė prieš 3 valandas išeidamas iš metro. E, trys, keturi klausimai kyla. Ir e, tiek pat aš norėčiau suformuluoti pastebėjimu. Pirmiausia, Europos komisija e, pateikė pasiūlymą, kuris mums nelabai patinka. Mums susidaro įspūdis, kad daug kas yra siūloma, bet tuo pat metu mes suprantame, kad konsultacijos nebuvo uh, formalios ir griežtos, tokių, kokių reikėtų. Taigi mes dabar turime surinkę šiek tiek informacijos, bet jos nepakanka. Ir šią temą akivaizdžiai matome, kad poveikio vertinimo naudingumas, ypač mažosiams įmonėms, turėtų būti vertinamas ir vartotojams. Aš galiu pasakyti, kad bendrai prieš poveikio vertinimą mes nepasisakome. Europos komisija mano, kad reikia tikslesnės, tiksliai atsiprašau, mūsų komitetas mano, kad reikėtų tikslesnės informacijos apie šį sektorių. Ir e, mes pasisakome e, prieš arba susilaikome prieš tam tikrus politinius demaršus. Kadangi ypač būtinio sektoriaus e, nelaimės dažnai atsitinka dėl apsaugos priemonių stokos, o būtyje miršta gana daug žmonių daugelįje valstybių žmonių būtie miršta daugiau negu auto avarijose. Kaip Europos komisija ketina pateikti papildomos informacijos ir kaip ketina sugriežtinti e, tas konsultacijas, kurios e, vyko iki šiol, kad būtų surinkta daugiau informacijos. Kitas dalykas, taip, labai skiriasi objektai, jūs patys apie tai kalbėjote. Ir uh, anksčiau e, būdavo juokiamasi, kad pirštinės, e, kurias e, užsidedame išimdami, kad nors iš orkaitės yra tik moterų specializacija, o vyrai labai dažnai nusidegindavo rankas. Tai aš kaip į ekstremalus kairysis galiu pripažinti, kad man tai yra nepažįstama tema, aš e, nesu labai e, miklus rankomis ir dažnai jas nusideginu, bet yra nemažai valstybių, kurios traktuoja tokias apsauginės pirštinės kaip e, tradicinį, paprotinį elementą ir parduoda tai kaip suvenyrą. Manau, kad mes turėtume vis tik būti labai griežti, ne visos orkaitės vienodai kaista. Ir e, turim suprasti, kad taip pat tų pirštinių apsaugos lygis turi būti skirtingas e, priklausomai nuo to, kur reikia nešti tą karštą patiekalą. Pavyzdžiui, jeigu reikia išnešti į terasą, tai bus labai tolimas atstumas ir e, prieštinės turi būti atsparesnės. E, ir turėtumėm sukurti tokią sistemą, kuri leistų žmonėms norėti išiminėti patiekalus iš orkaitės. Supraskime, kad pagal procedūras reikia parengti daug techninio pobūdžio dokumentų ir aš įsivaizduoju, kad mūsų kolegos iš Europos liaudės partijos taip pat įvertins galimybės E, kaip e, geriau teikti informaciją, kaip internete pateikti turiningesnės informacijos. Išlieka dar vienas klausimas, kuriam atsakymą aš dar iki šiol neradau komiteto darbe. Kiek dinamiška bus ši sistema? Aš manau, ir ką tik buvo kalbama apie penkerių metų limito nustatymą, kad yra labai svarbu tą sistemą padaryti dinamišką produkto sauga nėra kažkas tai fiksuoto ir nekintančio. E, labai daug atliekama čia mokslinių tyrimų, inovacijų, nuo jų priklauso to produkto likimas. Jeigu mes numatome labai ilgus vartojimo terminus, kai kas iš jūsų sakėte, kad produktas e, gali būti laikomas saugiu visą žmogaus gyvenimą, tinkam vartoti visą žmogaus gyvenimą, Bet tokiais atvejais mes atsiliksime nuo, pažang, nuo visuomenės pažangos, nuo technologinės pažangos. Aš įsivaizduoju, kad produkto kokybė turi nuolat tobulėti, turi būti atsižvelgiama į naujas medžiagas, į naujus techninius procesus. E, visą tai reikia atkreipti dėmesį. Taigi reikia, kad būtų sukurta sistema, e, kuri būtų pakankamai lanksti, pakankamai lengvai keičiama, kad mes nuolat galėtume ją atnaujinti, pritaikydami naujoves. Ar rasime dabar laikiną sprendimą, nežinau, bet su mažom vidutinėm įmonėm čia irgi reikėtų plačiai padiskutuoti. O tą padaryti nėra taip jau lengva. Viena vertus mažas ir vidutinės įmonės nuolat įspėja, kad bijo, jog didės išlaidos. Bet kita vertus suprantame, kad saugumo kriterijai turi būti taikoma ne tik importuojamoms prekiams, Europos Sąjunga turi konkuruoti lygiavertėmis teisėmis su kitomis pasaulio dalimis. Skirtingai negu kolegos socialistai, aš manau, kad e, kokybė susijusios su apsauga padidinimas turi atsispindėti kainoje, bet kaina turi būti teisinga. Kaina turi būti padidinta e, protingai, nes e, Aš nežinau, ar visuomet yra įmanoma tą padaryti, nes yra tokių jau įmonių, kurios nuolat tobulina produktus ir kurių produktai nuolat branksta. E, kaina turi atspindėti naujų standartų e, kokybę. Galiausiai aš manau, kad tema, kurią mes diskutuojame, mes visi sutarėme dėl esmės, dėl pagrindinių gairių. Visi sutinkame, kad reikia uh, nedelsiant ir maksimaliai e, išnaudoti visas e, šios ryties galimybės ir dirbti reikia labai greitai, tačiau išlieka tokių detalių klausimų, e, skirtingų mūsų e, pamastymų, į kuriuos, aš manau, bus atsižvelgta rengiant šį pranešimą, bendradarbiaujant su pranešėja. Pranešėja nori, kad tas dokumentas būtų kuo aktualesnis ir tai bus padaryti per artimiausias savaitės. Aš esu tuo tikras. Ačiū. Ačiū ponė Laroš. Ponas Maštalka. Děkuji, paní předsedající. V podstatě už moji kolegové. Děkuji, ponė pirmininkė. Mano kolegos atsakė, tiksliau pateikė daugumą šių klausimų. Tačiau mane taip pat sudomino temperatūros orkaitėje klausimas. Su komisija vakar susitikom, mačiau jų prezentaciją ir buvo pasakyta, kad e, tų produktų, tuos produktus gamina 4000 įmonių, bet tik tai 77 iš jų dalyvavo atlikant e, apklausą. Ar galima sakyti, kad e, iš tiek informacijos galima padaryti išvadas, jog reikia keisti kažką tai? Aš sakyčiau, kad ne mažos ir vidutinės įmonės turės e, sureaguoti. Klausimas e, komitetui. Europos komisija sako, kad dokumente turi būti nurodyta, kiek įvyksta nelaimių. Bilbao bendradarbiavimo mechanizme apie tai yra kalbama ką darys agentūra, kad tokius tyrimus atliktų, kad mes turėtume pakankamai duomenų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpas klausimas e, komitetui, bet aš norėčiau e, atkreipti dėmesį tai, apie ką kalbėjo ponas Rošfor, kainos klausimas produktai, kurie yra kokybiški, turi e, būti brangesni, bet kaina turi būti teisinga. Negalima visą laiką sakyti, kad reikia tobulinti kainą ir kai, o, tobulinti kokybę, ne, nekeičiant kainos. Pone Rošfor, jūs žinot, apie ką aš kalbu. Turim aiškiai suprasti, ką perkam, už kokią kainą ir kiek tas e, gaminys tarnaus. Vartotojai turi aiškiai suprasti, uh, už ką jie moka. Galbūt uh, jie, mokėdami, turi suprasti, kad tą produktą turės reguliariai keisti. Uh, nes yra nemažai gaminių, kurie greitai susidėvi, greitai pasensta arba, jų, e, arba jie tenka nebesaugus, nes tiesiog mm, susidėvi. Tiek aš trumpai norėjau pridurti prie anksčiau minėto klausimo. Aš norėjau dar vieną klausimą pateikti komisijai. Aš e, girdėjau ir ne visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Uh, Kokie yra trys reikalavimai? E, mechaninė vibracija ir panašiai. Jūs išvardinote visus tris. Gana aiškiai pasakėte, kad jeigu tie reikalavimai bus panaikinti, nebus padaryta poveikio darbuotojų sveikatai ir jų apsaugai. Noriu pateikti klausimą, kokiais kriterijais jūs vadovaujatės? Ar tai yra tik tai apklaustųjų įmonių nuomonė, ar turite kokios papildomos informacijos? Tokį klausimą noriu pateikti, ačiū už atsakymą. And now Evelyn Gephardt. Evelyn Gephardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Mane šiek tiek nustebino čia vykstanti diskusija. teikiame pasiūlymą reglamentui. Niekas čia nepradedama nuo nulio. Vadovaujamės 1999 metų direktyva. Taigi teisinį pagrindą jau turime. Nepradedame kurti visiškai naujo teisės akto, visiškai naujų reglamentų. Jeigu aš teisingai supratau tą, apie ką kalbėjo Europos komisija, Kai kuriuose srityse mes tiesiog e, supaprastiname reglamentavimą ir suderiname tarp valstybių narių. Tuo aš džiaugiuosi ir man netenkina komisijos pasiūlymas. Taip pat aš džiaugiuosi tuo faktu, kad e, buvo atliktas tas poveikio vertinimas. Visi, kas mane pažįsta, žmonės, kuriuos aš pažįstu, tiksliau kartais e, poveikio vertinimą e, traktuoja kaip neigiamą dalyką. Bet šiandien aš matau, kad e, visus klausimus jūs galite atsakyti. Todėl aš nemanau, kad reikia apsimesti, kad čia kuriam kažką visiškai naujo. Mes tiesiog naudingą dokumentą bandome paversti dar daugiau Klausimas komiteto sekretoriatui. Aš neturėjau galimybės visapusiškai vertinti teisės aktą. Aš norėčiau sužinoti, kas surašyta priedė, nes priedo mums pateiktame dosie nėra. Aš neturiu jokių tekstų popieriuje, viskas yra internete į komitį prietaikoje ir e, dėl tos turbūt nesugebu susirasti to priedo. Man tas klausimas visuomet rūpėjo, bet parlamente mesgi nuolat diskutuojame apie Saulėlydžio straipsnį. Gal galėtumėt Europos komisijos atstovę šiek tiek daugiau paaiškinti? Kreipiuosi pirmininkę. Europos parlamente šis klausimas nėra labai plačiai nagrinėtas. Aš norėčiau sužinoti, Štai ką. Rengiant pranešimus visuomet yra uoliai dirbama, prašoma gero tvarkarašio ir visų dosie atveju, e, lyginant su kitais dosie, atsiprašau, tik tais jūsasis, jūsiška, jūsiškis neturi aiškaus tvarkaraščio. You, you come back, Vicky, after we've had... Vicky galės sugrįžti po komisijos atstovo. Mes galvojame apie laiką. Prašyčiau komisijos atsakyti į klausimus ir paskui pranešėjo galės pasakyti. So, allow me in the first... Ačiū. Iš pradžių pamatysiu paaiškinti padėtį. Nes aš matau, kad kai kas suprato, kad e, tas e, apsauginės pirštinės gamina 4000 gamintojų. 4000 įmonių gamina visus asmens, visas apsaugos e, priemonės, visus gaminis. Absoliučiai visų rūšių. Tų, pavyzdžiui, e, skalbimų, plovimų taikomų pirštinių gamintojų. Tai yra keletas Europoje ir tai yra nedidelės įmonės. Kai kurios smulkios įmonės gamina pirštinės, kurios susidedame bandydami kažką išimti iš orkaitės Svarbu tą suprasti. Ir tada kyla klausimas, ar Europos pramonė kuria federacijas e, asmens apsaugos priemonių gamybos rytyje. Mes tiksliai nežinome, nors tokių federacijų bendrai yra. Mes net nežinome tiksliai europietiško masto e, įmonių, kurios dirbtų, kurios gamintų E, tokius apsaugos prietaisus ar e, gaminius. Mes atlikome studiją, apklausime daug įmonių, rezultatus poveikio vertinimo studijos žinote, kaip aš jau sakiau, ataskaita yra išplatinta vadovaujantis viešosiomis konsultacijomis. Dėl pirštinių. Rinkos priežiūros administracija bando surasti smulkes įmonės, kurias gamina būtinio lygmens pirštinės, kurios netitinka, kurios atrodo kaip profesionalius, bet iš tiesų jų kokybė nei kiek netitinka profesionalių. Ir dabar susidaro įspūdis, kad net ir privatiems asmenims naudojamos pirštinės, jeigu gamintojas apibūdina teisingai, turi tenkinti šio teisės akto reikalavimus Nes gamintojai sako, kad e, pirštinės apsaugo, todėl jie jas ir perka. Bet e, šiame reglamente nėra prašoma pateikti tikslesnių reikalavimų, techninių reikalavimų ir kriterijų šioms pirštinėms. Į tos pirštinės turi būti gaminamos pagal gamintojo e, paties matavimus ir vertinimus. Todėl dabar jų kaina yra labai nedidelė. E, Dabar matome, kad apsauginė gamybos dalis sudaro 10-20 procentų. Tai nėra daug. Bet pripažinkime, kad rinkoje yra daug tokių pirštinių, kurios iš tiesų gerai neapsaugo, nors gamintojai ir teigia, kad jos yra labai geros. Ir neretai jos yra brangesnės. Pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį. Yra pirštinių, kurios, kaip sakoma, apsaugo, bet iš tiesų jos neapsaugo. Jeigu toks produktas būtų aprašytas šiandien direktyvoje, tai rinkos stebėsenos administracija galėtų priversti gamintoje tas pirštinės išimti iš rinkos. Šiandien tai nėra galima padaryti, nes tos pirštinės neįeina į direktyvos taikymo apimti. Ir rinkos stebėsenos administracija neturi teisinio pagrindo toms pirštinėms iš rinkos išstumti. Faktiškai nieko daugiau negalima padaryti. Kalbant apie kitus klausimus. Penkerių metų e, leidimas, sertifikatas. Vėlgi, yra keltas reikalavimas, kad sertifikatas turi būti pratesiamas. Jeigu produktas yra pakeistas, jis gali būti atnaujintas. Vėlgi, kas tokį sprendimą priima? Rinkos stebėsenos administracija. Kartais, e, galiu paprastą pavyzdį pateikti, apsauginės liemenės buvo nustatyta, kad jos netenkina standartų Taigi gamintojai buvo paprašyti ištaisyti tą trūkumą, o rinkos stebėsenos e, institucijos, administracijos e, tada gauna gamintojo atsakymą, kad jis turi sertifikatą visam gyvenimui ir nieko pakeisti jam nereikia. Todėl dar ir buvo paprašyta, kad tie leidimai būtų išduodami penkeriems metams ir paskui atnaujinami, jeigu yra pakeičiamas produktas sertifikatų pratesimo požiūrių yra nu, parengta speciali nuostata ir sakoma, kad leidimas, sertifikatas gali būti pratestas tik e, kokybės pakeitimo atveju. Sertifikatas galės būti atnaujintas tik visapusiškai išanalizavus produktą ir informavus apie tai gamintoje. rimtiems produktams dėl to problemų neiškils ir e, kaštai susijęs su sertifikavimu taip pat nėra dideli. Dėl e, specialiai pritaikytų gaminių. Jeigu trečios kategorijos produktas gali būti va, e, įvardyjamas kaip specialiai pagamintas, tai e, turim suprasti, kad jis yra unikalus. Tai, kas yra daroma trečioje kategorijoje, yra įvertinta specialių patikrinimų vykdomų per gamybos procesą. Gali būti, kad gamybos procese yra sukūriama daugiau panašių produktų. E, produktas negali būti vertinamas kaip specialiai pritaikytas, jeigu e, jo yra pagaminama daug. Toks gaminys kaip apsaugos lėmenė negali būti įtrauktas į trečią kategoriją, kuri yra tik tai specialiai pritaikyti gaminiai. Sakome, kad šiandien e, visus reikalavimus atitinkantiems produktams jokių papildomų išlaidų neturi iškilti. Tengiamės e, rinkai pateikti nuostatas, kurios būtų optimaliai visiems suprantamos. Dėl interneto adresų. Tai, kas surašyta šioje teisės, šiame teisės akte, visiškai prilyksta kitiems e, vidaus rinkos teisės aktams. Šio požiūriu jokių pokyčių nėra. Apie tai mes jau diskutavome, kai stengiamės viską suvesti į interneto svetainių klausimą, bet interneto svetainės neturi jokių teisinių garantijų. Tai yra tam tikra spraga, niekas negali įpareigoti įmonės, kuri turi savo interneto svetainę e, keisti savo veiklą. Prekybinės mugės ir parodos. Ten gali būti eksponuojami produktai, kurie galbūt netenkina kriterijų, bet be abejo gali būti pateikti rinką. Tiesiog e, per tai galima pademonstruoti produktą. Dėl techninių reikalavimų ir mechaninių vibracijų Šis reikalavimas buvo panaikintas, nes jis buvo per daug bendras. Mūsų nuomonė, mechaninė vibracija turi būti vertinta kiekvieno asmens apsaugos įrenginio atveju, nes kiekvienas toks įrenginys e, mechaniškai kitaip vibruoja. Sakyti, kad pavyzdžiui statybų darbuotojai turi būti apsaugoti pagal bendrus reikalavimus, būtų nenaudinga, bet jeigu tie žmonės dirba su specialiais aparatais, specialiomis mašinomis, galbūt jie susiduria su didesnė vibracija negu įprasta, todėl bendro pabudžio reikalavimo jiems nebetinka, reikia specialių reikalavimų. Tačiau reikia pripažinti, kad bendrėjai reikalavimai iškils, tačiau jie yra koreguojami tam tikrų specialių produktų atveju. Be abejo, mes galime suteikti visą reikalingą informaciją, mes atlikome daug studijų ir ataskaitų parengėme. Jeigu jums įdomu, tai mes galime jas suteikti, gauti didelesnės informacijos. O kol kas dėja dar negalime pateikti E, lentelių ir studijų. Oficiali statistika nerodo visos informacijos, kurios mums reikėtų. Ačiū. Dėkoju, kadangi mes jau šiek tiek uždėsime, suteiksiu žodį pranešėjai. Labai trumpai. Tiesiog nebuvo daugiau asmenų, kurie norėjo imtis šio, šio pranešimo, aš tai dėl ko aš jo ėmiausi. Manau, kad šitama labai svarbi. Uh, Ir um, tikrai e, dėl asmeninių priežasčių e, prieštaraučiau tiem e, Dėl asmeninių priežasčių nepritarčiau asmenims, kurie kliudytų šiai ataskaitai. Manau, kad tokios priemonės turi būtinai turėti, mm, jiems turi būti taikomos, joms turi būti taikomos tos pačios e, taisyklės visoje Europoje. Taigi, e, man svarbu, kad būtų numatytos tos pačios e, taisyklės. Šį rytą mes kalbėjome apie poveikio vertinimą Bet vis dėlto šiuo atveju mes galime išplėsti taikymo sritį ir apie tą, kalbant tą temą, kurią aptarinėjome ryte, mes plėsti e, taikymo srities negalėjome. Reikia įvertinti vis dėlto, ar tie produktai tikrai prit... yra tos pačios kategorijos. Jeigu mes įtrauksime jeigu atsiras naujas teisės aktas gaminiams, reikia stengtis, kad jis pasitarnautų vartotojams. Aš nenustačiau ankstesnės datos, todėl kad norėjau susitikti su šešėliniais pranešėjais. Tai pavyko padaryti vakar. Deja, SND šešėlinis pranešėjas dalyvauti negalėjo. Žinau, kad ji serga, aš tikiuosi, kad mes su jie susieksime vėliau. Tikiuosi, kad spalio 27 dieną jau bus parengtas šis e, pranešimas. Yra dar daug, daug temų, E, kuriuos reikėtų aptarti, pavyzdžiui, penkerių, penkerių metų klausimas. Nežinau, kodėl jūs prašote popierinės versijos, galbūt užtektų tik e, deklaracijos internetinės versijos. Taigi stengsiuosi dar pagerinti e, form, tekstą ir prieš tai darant pagalvosime, e, kur, e, kam reikėtų taikyti tą dokumentą. Aš manau, kad e, guminės pirštinės yra svarbios, nesvarbu, ar jos saugo mano nagų laką, ar saugo mano rankas nuo chemikalų, nuo cheminių medžiagų. Na, aš e, tikiuosi, kad mes tikrai gerai bendradarbiausime ir e, apsikeisime nuomonėmis prieš priimant galtinį sprendimą. Dėkoju pranešėjai, vėl suteiksiu e, pirmininkavimą mūsų posėdžio pirmininkį. Um, okay, the next item is on unfair. Mūsų kitas darbo tvarkės punktas yra nesažiningos priekybos praktika maisto tiekimo grandinėje e, tarp įmonių, įmonių nu, tarpusavio priekyba. E, norėčiau suteikti žodį komisijai. Dėkoju. Džiaugiuosi galėdama pasakyti šiandieną šiame posėdėje e, ir galėdama pristatyti komisijos komunikatą, kuris buvo parengtas šio mėnesio Liepos mėnesį ir jis yra skirtas nesažiningos prekybos praktikai e, maisto produktų tiekimo grandinėje. Kiek supratau, norėtumėte informacijos apie mūsų ir apie mūsų tyrimą. Komisija norėjo peržvelgti, e, apžvelgti situaciją valstybėse narėse. To atskirai nepadarysiu, bet e, tiesiog savo prezentacijose pateiksiu šiek tiek paaiškinimų apie situaciją valstybėse narėse. Tai e, būtent darydama remsiuosi ta, tuo tyrimu. Ši tema ankstesnėje kadencijoje šis komitetas labai domėjosi E, apskritai domisi priekybos, mažmeninės priekybos sektoriumi nuolatos. Taigi ir nesažininkos priekybos praktika yra labai aktuali tema. Norėčiau e, pradėti paaiškindama, ką turime omenyje, e, kalbėdama apie nesažiningą prekybos praktiką. Mes panaudojame apibriežtį. Tai yra praktika, kuri labai e, ir kurio yra pažeidžiamas geras komercinis elgesys e, ir e, yra elgiamasi nesažiningai. Pavyzdžiai gali būti, tarkim, jeigu nėra tam tikrų dalių sutartyje, jeigu yra atgalinė data, e, sumažinimai atliekami ir taip toliau. Kodėl ši tema yra tokia aktuali pastar, pastaruosius metus? Manau, kad tai yra susiję su, su pokyčiais, su įvykiais e, maisto produktų tiekimo grandinėje. Matome, kad vis labiau didėja darybinės galios ir rinkoje dalyvauja ir didelių veikėjų, yra didelių veikėjų ir mažesnių. Ir būtent trūksta subalansuotumo, tai pasakytina ne tik apie priekybos sritį, bet ir apie maisto tiekimo grandinę. Taip pat e, matome, kad e, kainos yra nepastovios vartotojams. Vartotojams kila problemų dėl e, kainų. Būtent esant tokioms sąlygoms padidėja rizika, kad atsiras pasitaikys nesažininkos priekybos praktikos atveju. Matėme, kad buvo imtas iniciatyvų kovoti su šio reiškiniu. Tos iniciatyvos ES lygių yra savanoriška mm, pro, e, tiekimo grandinės iniciatyva. O valstybės, valstybių narių lygių yra įvairių E, situacijų, įvairių atvejų. Na, grįšiu prie tos savanoriškos e, tikimo grandinės iniciatyvos kitoje savo skaidrėje. Valstybių narių lygių yra įvairių reakcijų. Yra pavyzdžiui teisės aktų, kuriais yra stengiamasi kovoti su nesažininga prekybos praktika. Taip pat matome, kad kai kuriuose valstybėse narise buvo pakeitimų, padaryta pakeitimų konkurenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose. Taip pat e, turime tam tikrų savanoriškų sistemų, programų valstybėse narėse ir yra dar tokių valstybių narėse, va, narių, kur nėra imtas jokių veiksmų bet vis dėlto matome, kad iniciatyvų nacionaliniu lygiu daugėja. Taigi dabar pakomentuosiu šios dalykus e, išsameu. Taigi ES lygiu yra ši iniciatyva. Jau daug metų suinteresuotai subjektai maisto produktų tiekimo grandinėje ruošė savanorišką iniciatyvą, kuria būtų galima kovoti su nesažininga prekybos praktika. Dėl jos galiausiai buvo sutarta daug, daugiau negu prieš metus. Ji dabar vadinama e, priekybos e, produktų tiekimo grandinės iniciatyva. Dėl jos sutarta rugsėjai praėjusiais metais. Toje iniciatyvoje yra įvardintos geriausios e, patirties, e, įvardinti geriausios e, patirties principai, pavyzdžiai. Tai buvo didelė pažanga. Didelė pažanga buvo būtent tai, kad visi suinteresuotieji subjektai sutarė dėl tų geriausios patirties pavyzdžių ir principų. Vis dėlto ne visi uh, suinteresuotieji subjektai galėjo pritarti tą tai iniciatyvai, todėl kad kai kurie suinteresuotieji subjektai nusivylė dėl to, kad buvo šiek tiek apribojimų to, toje iniciatyvoje, kalbant apie prisitaikymą prie reikalavimų ir jam taikomus principus. Taigi, kai kurie suinteresuoti subjektai negalėjo galiausiai tą tai iniciatyvai pritarti. Ką daro valstybės narės? Minėjau, kad yra tokių valstybių narių, kurios e, yra pasitelkusios teisės aktus, turi teisės aktus, kuriais kovoja su nesažininga priekybos praktika. Matote žemėlapyje, apie E, iliustruotų skirtingus sprendimus. Įgyvendinimo modeliai skiriasi. Kai kuriuose valstybėse narėse, nors tai nėra konkurencijos teisės aktai, vis dėlto konkurenciją reguliuojančios in, institucijos e, tuo rūpinasi Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie Italiją. Tai yra vienas iš tų modelių. Na, o dar paminėjau, kad kai kuriuose valstybėse yra pakeitimai konkurencijos teisės aktuose. Tai buvo padaryta, pavyzdžiui, Suomijoje. Tiesiog buvo įvertintas ekonominis priklausomumas, rinkos gale ir Vokietija E, pasitelkė neseniai pritaikytą sprendimą, e, kuris buvo panaudotas prieš vieną iš didelių priekybos e, tiekėjų, priekybos grandinės dalyvių. Na ir yra tokių valstybių, kuriuose dar nėra jokių teisės aktų gyvendinančių šį aspektą bet e, įvairios problemos sprendžiamos e, per teismą ir iš esmės labai sunku praktikoje įgyvendinti kai kuriuos reikalavimus. Bet taip pat tai, tai yra pasakytina apie e, sutarčių teisę. Na ir kai kuriuose valstybėse dar yra diskutuojama apie naujus teisės aktus šioje srityje. Uh, Kodėl komisija parengė šį komunikatą? Mes padarėme išvadą, kad Europos konkurencijos teisės neužtenka kovoti su nesažininga priekybos praktika. Aš paminėjau konkurencijos e, teisę Nekalbama tik apie sutarties vienas nu, straipsnius 101 ir 102. Ne, yra taip pat ir valstybių narių teisės aktai. E, jie skiriasi ir trūksta tiesiog suderinimo juose, kalbant apie tuos 101 ir 102 e, straipsnį. Taigi valstybės narės gali skirtingai taikyti juos taikymos rytis skiriasi. Kartais, pavyzdžiui, tai pasakytina apie piknaudžiavimą rinkos gale. Tiekimo grandinės iniciatyva yra labai svarbus pasiekimas. Reikia tai pabrėžti. Tikrai yra daug potencialo kovoti su šia problema labai lankščiai vis dėlto yra tam tikrų trūkumų. Jie yra susijęs su įgyvendinimu. Ir štai dėl ko mes norėjome parengti komunikatą. Taip pat norėjome pabrėžti, kad yra sutariama dėl uh, to, ką turėtume laikyti geriausią patirtimi. Stengiamasi e, siekti suderinimo, bet mes juk nekabame apie suteisėje, kurą susijusi dokumentą. Taigi, grįžtant prie įgyvendinimo, mes norėjome pabrėžti, kad e, tas komunikatas svarbus nacionaliniu lygiu. Kodėl komisija nepasiūlė kitokio dokumento, o būtent komunikatą? Tai buvo padaryta dėl kelių priežasčių. Visų pirma, aš jau tai sakiau, todėl kad e, tai yra vietos lygio klausimas. Dažnai nesažiningos prikybos praktika kyla nacionaliniu lygiu ir kai kurios valstybės narės jau kovoja su to reiškiniu arba planuoja tai daryti. Jeigu atsirastų te, teisėkuros e, priemonė, iniciatyva ir galvotume apie įgyvendinimą, būtų sunku rasti sprendimą, kuris tiktų visiems. Tai buvo aišku taip pat e, ir, ir e, žiūrint į žemėlapius, kur, kuriuos ką tik jums rodžiau. Taip pat labai svarbu yra tai, kad ta tiekimo grandinės iniciatyva, e, na jei tik tai metai, Tiesiog norėjome suteikti jai, galim, norėjome suteikti šansą įrodyti, kad ta iniciatyva tikrai gali duoti naudos, tikrai gali būti naudinga. Kas yra tame komunikate? Jis yra, skirtas rinko, yra, jis yra skirtas rinkos dalyviams, valstybėms narėms ir komisijai. Paremtas, jis yra paremtas trimis ramšiais. Uh, parama tiekimo grandinės iniciatyvai, ES standartai e, dėl geriausios praktikos principų. Ir trečias ramstis yra veiksmingas įgyvendinimas nacionaliniu lygiu. Taigi mes kalbame ne apie ES lygio įgyvendinimą, Bet komunikate būtent raginame valstybės narės įvertinti, a, kokios yra jų nacionalinės įgyvendinimo sistemos. Dar šiek tiek dėl tos tiekimo gradinės iniciatyvos. Dar nepaminėjau, kad Mes ES lygiu skatiname komunikate visus, visus rinkos dalyvius prisijungti prie iniciatyvos. Taip pat mes paminime, kad yra dar likę klausimų, pavyzdžiui, dėl MVI dalyvavimo tiekimo grandinėje. Jiems ir būtų naudingiausia kova su nesažininga priekybos praktika. Taip pat Dar svarbu pabrėžti, kad reikėtų nacionalinių e, platformų. Tai valdymo grupė būtent e, stebinti tą, valdanti tą iniciatyvą norėtų taip pat ir įsteigti tokias platformas. Na, o dėl standartų mes paprašėme valstybių narių įvertinti, ar e, jų teisės aktuose jau yra reikalavimo atitinkantys šios principus. Taigi tai būtų pasakytina ne tik apie įgyvendinimą, bet taip pat ir apie pačią praktiką. Ar jie jau kovoja su ta e, nesažininga priekybos praktika? E, nes kartais kyla rizika, kad gali atsirasti per griežtų taisyklių kovojant su šią problemą. Komunikate taip pat rašoma, kad reikėtų atbaidančių priemonių, įtikinančių priemonių Bet nekalbame tik apie įgyvendinimo sistemą, bet apie veikiančią, praktiškai veikiančią e, įgyvendinimo sistemą. Turi būti galima konfidencialiai pateikti skundus, nusiskundimus. Na ir dėl to įgyvendinimo priemonių e, dar pasakytina, kad nereikėtų pamiršti ir baimės faktoriaus. Mes kalbame apie sutartinius santykius. Viena šalis priklauso nuo kitos. Taigi gali kilti baimė, kad e, ta silpnesnė šalis e, informavusi apie nesažininką priekybą vėliau nukentės, nes su jie bus e, susidorota. E, Taigi reikėtų, kad pagal tą, per tą gyvendimo mechanizmą būtų numatyta, kad atsiras ir galimybė slaptai pateikti informaciją. Taigi, tiek informacijos apie mūsų komunikatą. Na, o dabar dėl ateities. Šiuo metu mes vykdome vertinimą. Mes uh, E, e, atliksime taip pat tyrimą e, dėl tos tiekimo grandinės iniciatyvos ir dėl platformų. Susitiksime su valstybėmis narėmis, pasikeisime geriausios patirties pavyzdžiais ir gerinsime koordinavimą su valstybėmis narėmis. Taip pat su valstybėmis narėmis, narėmis aptarsime uh, kaip jie vertina jų pačių e, sistemas. Ir vėliau vėl pateiksime informaciją e, apie tą vertinimą parlamentui ir tarybai 2015 metais. Ir e, taip pat to, tame pranešime bus ir rekomendacijų dėl kitų ES veiksmų. Taigi tikiuosi, kad e, taip jums e, tinkamai pristačiau e, situaciją ir atsakysiu į jūsų klausimus. Um, thank you very much. Sorry, we were just discussing. Ačiū. Mes šiek tiek vėluojame. Jei šešėliniai pranešėjai neturi klausimų, juos galėtume visada aptarti vėliau, bet gal galime tilpti į septynes minutės e, su tais klausimais. Ponas Jakovic. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Tema yra pakankamai įdomi, sudėtinga ir intriguojanti. Sunku bus tilpti į keletą minučių. Noriu padėkoti poniai Redinger už pristatymą. Problemos maisto tiekimo grandinėje. E, šią diskusiją pradedame e, renkti pranešimą savo iniciatyvą, nesaisantį pranešimą ir patiksime pasiūlymus, kaip išvengti nesažiningos prekybos ir remiantis visomis parengtomis studijomis, taip pat ir tomis, kurias parengė komisija, uh, E, tampa aišku, kad tokia, tokia praktika yra, daro ypač daug žaliu, žalos MVI. Tai apriboja jų galimybės išlikti, išlaikyti rinkoje, padidina riziką siejama su, su investicijomis ir apsunkina galimybės dirbti keliose šalyse, ne vien savo gimtojoje šalyje. Todėl pradėdami darbą komitete turėsime pasikeisti nuomonėmis, Esu pasiruošęs e, bendrauti, užmėgsti kontaktą su visais, kurie norės perduoti man savo mintis ir išklausyti visų. Jau atlikome tam tikrą darbą šią, šią temą, yra dėjom pranešimas kitų dokumentų. Todėl reikėtų ištirti rinkoje egzistuojančius prekybos modelius. E, prieš kurį laiką parlamentas konstatavo, kad maisto tiekimo grandinėje yra iškraipimų, bet jie susijęs su problemomis maisto, Europos maisto pramonė ir, ir taip pat, kad reikia sankcijų. E, sausio, 2013 sausį komisija paskelbė e, knygą dėl nesažiningos priekybos. 2010-aisiais komisija įkūrė aukšto lygio pareigūnų forumą, kurio tikslas buvo užtikrinti, e, pa, iš, ištaisyti problemas maisto tiekimo grandinėje, pagelbėti mažmenininkams, tačiau galimybės yra ribotos, nes visų pirma turi būti įsipareigojęs laikytis tos, tų principų. Taip pat komisija paskelbė pranešimą dėl nesažiningos priekybos maisto tiekimo grandinėje, nesažiningos priekybos, kuria, kurioje dalyvauja prekybininkai. Uh, Es lygmenių galioja daugybė įvairių reglamentų, pavyzdžiui, reglamentas dėl nesažininkos priekybos, konkurencinis įstatymas, e, taip pat e, komercinių paslapčių reglamentavimas. Nežiūrint visų šių galiojančių teisės aktų, nuostatų, prevencija vis dėlto neužtikrinama ar dėje. nesažininga prekyba klesti, nes nėra teisinio pagrindo, kuriuo kuriuo remiantis galima būtų užkardyti nesažiningą praktiką. Taip pat nėra bendros apibriešties nesažiningos prekybos maisto produktais apibriešties. Kaip buvo minėta, buvo bandyta imtis pastangų, rezultatai, sėkmė pasiekta buvo įvairi, tačiau laisvanoriškai dėgiamų sistemų e, efektyvumas yra mūsų netenkinantis. Todėl per dažnai e, taikomos sankcijos. Tiekimo grandinė taip pat yra laisvanoriška. Todėl apžvelgus nesažiningus metodus taikomus skirtingose šalise e, būtų tikslinga parengti e, tokių sąžiningų principų katalogą ir prevencinių metodų sąrašą. Savo pranešime mes turime akcentuoti, kokių e, teisės aktų reikia Europos mastu, bei taip pat kalbėti apie tai, kaip, užsik, kaip užsikrinti didesnę galiojančių teisės aktų sanglaudą. Užbaigdamas noriu paprašyti ponios Edinger paaiškinti vieną dalyką. Visų pirma, pranešime, kurį parlamentas rengė savo iniciatyvą, dėl mažmeninės prekybos 2013 gruodžio 20 dienos E, yra raginimas komisijai išsiaiškinti, ar įmanoma užtikrinti teisės aktų gyventinimą taip, kad nebūtų baimės veiksnio verslo įmonių santykiuose. Aš noriu paklausti, kas padaryta gyvendinant šį raginimą. Taip pat vienas klausimas komisijai. Ar jūs Nemanote, kad reiktų veiksmingai veikti reglamentavimo srityje, kad e, metodai, dėl kurių įmonės nukenčia, būtų pašalinti, su jais būtų sėkmingai kovojama Europos Sąjungoje. Laisvanoriškos e, sistemos, savireguliavimas, laisvanoriškumo pagrindas visų pirma, man atrodo, yra nepakankama priemonė. Ir manau, kad mes čia šiame darbe turėtume siekti konkretaus tikslo pasmerkti tokius metodus, bei taip pat visi, kurie tokius metodus taiko, turi susilaukti tam tikro atlygio, tam tikros bausmės. Šiandien po pietų šiek tiek vėlame pradėti, vis, viską teko šiek tiek nukelti. Turime galimybę grįžti prie šio klausimo rytoj e, rytinėme posėdyje. Pačiame gale dar kartą pabandykime suteikti žodžių šešėlėm pranešėm, bet prireikus galime grįžti prie šio klausimo rytoj 11 val. 5 minutės. Bet, bet noriu, kad Koordinatorių postis prasidėtų be 26. Ildiko. Szeretném köszönni Ribinen asszonynak a tájékoztatást. Tai Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijai už e, dokumento pristatymą ir kuracijos bild vardu. Noriu atsiprašyti, kad ji negalėjo ateiti. Tačiau ji paprašė, kad aš vietoj jos pristatyčiau e, šias mintis. Jis sako, kad reikia pasidžiaugti, jog mažmeninė priekyba yra išlaikoma politinės darbosvarkės prioritėtų tarpe. Ji norėtų paskatinti pono Jitskevič ir toliau dirbti e, vadovaujantis pasiektais rezultatais. E, kuriuose atsižvelgiama ir į ponios Koracijos Bild pastangas sukurti e, išbaigtą veiksmingesnę mažmeninę rinką, e, mažmeninių veiksmų planą įtvirtinti ir komisijos žaliai knygai gyveninti. Įdžiaugiasi komisijos parama e, tiekimo grandinės iniciatyvai. Taip pat sako, kad e, turi rampų šviesa nenukrypti nuo sąžiningos komercinės praktikos. Ji mano, kad pastaraisiais metais buvo pasiekta daug pažangos. Iš pradžių visiškai buvo neigiama problemų egzistavimas, paskui pereita prie konstruktyvaus dialogo. Jos nuomonė bus pasiekta gerų rezultatų viešųjų ir privačiųjų partneriščių požiūrių. O mes galime, galėsime ir toliau tęsti konstruktyvų dialogą, kuris yra užmėgstas su suinteresuotomis šalimis. Pone Koratsa Bild skatina visas suinteresuotas šalis dalyvauti, kuriant iniciatyvą ir nacionalinės platformas. Mes stengiamės įgyvendinti judėjimo laisvę, įmonių steigimosi laisvę. E, suinteresuotos šalis turi apsimti atsakomybę ir užtikrinti veiklos skaidrumą. Artimiausiais metais bus suorganizuota mažmenininko palaus stalo diskusija. Tai vyks Europos parlamente ir per ją bus galima įvertinti pasiektą pažangą. Pone Koratsa Bild tikisi, kad bus galima rezultatyviai ir konstruktyviai bendradarbiauti su pranešėju ir kitais šešėliniais pranešėjais. Děkuji, paní předsedající. Já jsem si vědoma, že... Olga Senchalová. Týká, eh, proto mm, se přimlouvám za to, abychom se k tomuto tématu vrátili ještě podrobněji. Labai ačiū. Žinau, kad laikas baigėsi, todėl aš norėčiau pasakyti, kad šią temą turėsime aptarti dar kartą. Aš turiu keturis klausimus ir noriu juos pateikti. Pirmiausia, ačiū komisijai už pareiškimą ir pranešėjo paaiškinimus. Aš manau, kad daug kas jau pasakyta, lygnant su tuo, ką jūs e, norėjote pasakyti, bet e, suvokime, kad e, daug kas skeptiškai vertina tas laisvanoriškas schemas. Aš tam pritariu irgi. Tai yra schema, bet anot komisijos. Pagal šią iniciatyvą ūkininkai visai nėra įtraukiami, arba mėsos perdirbėjai nėra nei kiek įtraukiami. Atrodo, kad visai jie nerašyti. Žinome, kad labai daug mažų ir vidutinių įmonių taip pat e, yra paliktos nuo šalyje. Negalėtume nurodyti tikslaus procento, tačiau jų nuomonės yra labai svarbios, ypač kai kalbame apie šių priemonių sėkmingą įgyvendinimą. Aš turiu klausimą apie maisto prekybos maržas. Šį klausimą jau esu teikusi, bet atsakymo dar negavau. Ar turite statistikos? Kiek vidutiniškai, kokio vidutiniškai didžio nustatomos uh, mažmeninės prekybos maisto maržos? Kitas e, klausimas susijęs su tuo. Išnagrinėjus rodiklius, nesažiningos prekybos e, poveikis e, vartotojui, ar yra išmatuotas, ar yra tas klausimas aptartas? Vienodas traktavimas skirtingose valstybėse narėse. Bendroje rinkoje reiškisi skirtingi veikėjai. Ar kalbėtume apie gamintojus ar apie importuotojus, jie vadovausi skirtingą praktiką. Ir taip yra todėl, kad egzistuoja bendroji rinka. Ar apie tai galvojate? Ačiū, Viki. Labai trumpai. Mes susidurėme su problema ir aš nemanau, kad ji bus greitai išspręsta, nes problemos esmė yra e, dviejų pusių veikėjų e, masto netitikimai, dydžio netitikimai. Viena pusė yra labai didelė, labai sunki, o kita pusė yra mažos ir smulkios įmonės. Taigi ta tema toms dviem pusėms labai skirtingai atrodo. Galvoju, pavyzdžiui, apie Prancūziją. E, ten e, sistema nuolat keičiasi. Ir aš dabar pereinu prie dabartinio klausimo, kurio sprendimo, manau, rasti nebus lengva. Reikia ne, ir toliau skirti pakankamai dėmesio to klausimui. Aš turiu du konkrečius klausimus e, susijusius su e, ankstesniu komisijos pasisakymu. E, dėl įmonių didžiojo skirtumo iškyla esminė problema - baimės faktorius. Baimės, kad, kad mažosios įmonės sustelks jėgas ir pasipriešins stambiosiams įmonėms, kad pasiektų savo tikslų. Čia aš norėčiau paklausti, ar visas mūsų čia atliekamas darbas kuris jau keletą metų tęsiasi, stengiantis išsiaiškinti alternatyvių e, ginčių sprendimo būdų, e, kad e, išvengtume teismų, nes mažos įmonės nenori kreiptis į teismus. teismus. Tarpininko e, vaidmuo nuolat yra paminimas. Ar tas tarpininkas negalėtų būti pasitelkiamas, bandant atsakyti į e, konkretų poreikį suderinti tokias netoleruotinas aplinkybės, netoleruotis interesus. Aš dar kartą teikiu klausimą e, mūsų pranešėjams ir, tarp, ir komisijos atstovai, tarpininko vaidmuo, ar jis gali būti panaudojamas. Ir antras dalykas. Europos mastu yra surinkta visa grupė ekspertų ir e, jie padarė išvadas Viena iš jų, man atrodo, labai simpatiška. Kodėlgi neparengus to juodojo sąrašo arba pilkojo sąrašo, kuris būtų aiškiai suformuotas. Aš nesakau, kad jis turi pakeisti ES teisės aktus, bet e, gavę neprivalomas palankės e, rekomendacijas dėl tiekimo grandinės iniciatyvos, Mes galėtume pasinaudoti ir tuo juoduoju ir pilkoju sąrašu. Kaip tokia nelegali praktika, kurią galima tiekimo grandinėje išvelgti, e, galėtų būti išnaikinta greičiau ir e, drąsiau. Dėkuoju, kalbėsiu trumpai, ši tema labai įdomi. Manau, kad e, Būtinai turime užtikrinti apsaugą, vartotojų apsaugą ir kad būtų tinkamai paskirstyti, paskirstas e, maistas, kad būtų tinkamai bendradarbiaujama su gamintojais. Tai labai svarbu žemės ūkiu ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mums visada reikia apsispręsti, ar kalbėti greitai, ar lėtai. Bandyk, bandykime kalbėti lėtai, bet kuo greičiau nuveikti darbus. Sakysiu mažiau dalykų. Taigi, mes Europoje jaučiame, kad e, daug yra didelių įmonių, e, platinimo įmonių, pavyzdžiui, mūsų uh, Mm, miestuose Europoje matome tuos pačius prekės ženklus, e, prekybos e, centrus Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Tai daug maž tie, tie patys prekės ženklai. Jie yra galingi, galingos e, įmonės, kaip kad sakė ir ponas Rošfor. O mažos ir vidutinės įmonės negali turėti tikrų prekybos, komercinių galių. Taigi manau, kad ši tema labai svarbi Ir reikia daryti, dėti pastangas tam, kad ateityje e, didžioji prekyba e, nebūtų tik e, gamintojų atsakomybė, nes dabar dėl e, jos veiksmingumo buvo kaltinami būtent gamintojai. Komisijai norėčiau užduoti klausimą. Kalbant apie tą mm, netinkamą praktiką. Kalbame ir apie private label. Tai yra įmonės gali pardavinėti e, gaminius su savo e, prekės ženklu, nors tos e, tie gaminiai pagaminti kitų įmonių. Dėl to vartotojams nėra pakankamai garantijų ir gamintojams ne, yra tam tikrų problemų pripažįstant, atpažįstant jų produktus. Norėčiau paklausti, ar komisija ir šioje srityje numatė kokią nors iniciatyvą, kokią nors savanorišką iniciatyvą panašią į tą, kurią pristatė šį vakarą. Komisijos atstovas. Labai trumpai, galėsit visada sugrįžti prie šios temos vėliau. Aš suprantu, kad jau beveik be 20 ir nebus įmanoma apie viską pakalbėti. Ačiū iš klausimus ir komentarus. Pabandysiu juos visus atsakyti, bet detaliai nepavyks. Todėl labai glaustai. Pirminkė, kažkas netaip su vertimu. Uh. The channels is... Okay, now we're hearing the English. Thank you. Thank you. Okay, so I was not saying... Taigi, aš e, nenorėjau iš tiesų atsakyti klausimų. Aš tik norėjau pasakyti, kad gaila, kad negalėsiu visko detaliai atsakyti. Ar nenorėtumėte ryte iš ryto sugrįžti ir atsakyti detaliai? Ar nariams toks pasiūlymas būtų priimtinas? Ar pranešėjui tai tinka? Pusę valandos klausime komiteto narių klausimų. Ir man atrodo, kad komisija norėtų juos atsakyti, bent jau kai kuriuos iš jų. Bet rytoj po 11.10 mes turime laiko, jūs galėtumėt grįžti. Arba galite raštu pasakyti. Ar pranešėjas norėtų, kad tai uh, būtų padaroma geriau rytoj? Paskui. Timoro, uh, rytoj tinka. Socialdemokratai pritarė. Uh, kolegos iš Prancūzijos sako, kad rytoj turi kitą posėdį ir negali ateiti čia, bet ar jūs nieko prieš, jeigu formaliau galės komisija rytoj atsakyti. Labai ačiū, kad e, taip lankščiai e, su mumis dirbate ir suprantate mūsų problemas, o mes iškart galim perėti prie koordinatorių posėdžio. Thank you, everybody. So that will start at about quarter past 11 latest tomorrow.